Um, so uh, Šiandieną rengėme bendrą posėdį su moterų komitetu, sveikinu atvykusią vice, e, moterų komiteto pirmininkę, ponę Svensson. Kalbėsime apie prekybą žmonėmis. Praeit E, šį pavasarį buvo pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos, kuris atšaukė 2002 metų pagrindų sprendimą šio klausimu, kadangi prekyba žmonėmis yra klausimas, kuris tenka tiek piliečių laisvė, tiek moterų reikalų komiteto kompetencijai, buvo nuspręsta, kad dirbsime pagal 51 parlamento darbo tvarkos taisyklę. Dirbsime kartu. Kova pateiktas, kaip sakiau, pasiūlymas komisijos dėl direktyvos, o birželio 10 vyko seminaras šiuo klausimu ir šiandieną turime du nuomonės pranešėjus iš Lybė ir moterų komiteto, tai yra ponė Anna Hed iš mūsų komiteto ir ponė Edith Bauer iš moterų reikalų komiteto. Jos pristatys šį klausimą. Noriu pasakyti, kad pakeitimus galima pateikti iki birželio 22.12 dienos, 12 valandos dienos, o mm, balsavimas numatytas rugsėjo 2. Ar ponė Svensen dar norėtų ką nors papildomai pasakyti? Ne. Tai tuomet kviečiu abi mm, pranešėjas. Pone Het. Norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems, kurie su manimi dirbo kartu rengiant pasiūlymą e, naujajam teisės aktui dėl e, prekybos žmonėmis E, norėčiau padėkoti poniai e, Bauer e, komiteto ir frakcijos sekretoriatams. Pone Bauer ir aš esame ką tik tai pateikusios pasiūlymo projektą. Bendradarbiavimas pagal 51 taisyklę vyksta labai sklandžiai. Mūsų pranešimas grindžiamas gruodžio mėnesį priimta rezoliucija. Aš norėčiau paminėti kaip prioritetą prevencinį darbą ir mes teisėkuros pasiūlymuose į prevenciją turėtume daugiau dėmesio kreipti. Mes turime galvoti, kalbėdami apie bet kokį priekybos žmonėmis pasireiškimą, turėtume apie prevenciją pirmiausia galvoti. Šiame pasiūlyme taip pat griežtesnės bausmės numatytos tiems, kurie užsima priekybą žmonėmis. Priekyba žmonėmis dabar e, ka, tampa nusikaltimu, e, kuris nebenaudingas gaujoms ir už kurį labai griežtai baudžiama. E, yra numatos padidinti bausmės nuo 5 iki 10, nuo 6 iki 12 metų atitinkamai už skirtingo pobūdžio nusikaltimus šioje srityje. Taip pat numatyta konfiskuoti priekeivių žmonėmis turtą. Numatoma taip pat ir kompensacijos bei parama aukoms. Jeigu aukos yra vaikai, tai reikia galvoti, kas būtų vaikams geriausia tie, kurie nukentėjo nuo priekių, turėti teisės į teis, teisę į teisinę pagalbą ir paramą. Ar e, vyksta tyrimas, ar ne, nepriklausomai nuo to. Didesnė nukentėjusių apsauga leis mums veiksmingiau persekioti, bausti kaltuosius. Kovojant su priekyba žmonėmis reikia nepamiršti ir migracijos, todėl mes padidinome kitaip tariant, pagerinome teisinį pagrindą direktyvai. Pasiūlytuose pakeitimuose kalbama apie pagrindų sprendimą dėl leidimo gyventi trečių šalių piliečiams, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis. Mes visuomet pabrėžėme asmens negražinimo principą, tai yra ES niekada negali gražinti žmonių, kad jie vėl nepakliūtų į prekeivių, prekeivių e, žmonėmis rankas. Reikia taip pat užtikrinti geresnį bendradarbiavimą renkant duomenys ES. Šiandien nėra bendros sistemos e, pagal kurią būtų renkami duomenys ir mes nežinome, koks tai yra ES mastas prekybos žmonėmis. Mums reikia informacijos apie nukentėjusiųjų amžių, lytį, e, apie tai, kur vyksta prekyba žmonėmis. Mums reikia taip pat statistikos apie tai, kiek kiekviena šalis nuteisė prekeivių žmonėmis. Galiausiai reikia pasakyti, jog yra apmaudu tai, kad valstybės e, narės komisijos pasiūlyme yra tik tai raginos pagalvoti, ar nereikia bausti tų, kurie išnaudoja e, prekybos žmonėmis aukas. Aš siūlau padaryti 4 straipsnio 4 dalį privalomą. Jeigu žmogus žino, kad jisai e, yra susijęs su nukentėjusių dėl priekybos žmonėmis ir sąmoningai išnaudoja tai tą, žmogu, tą auką nukentėjusių, tai turi tas žmogus būti baudžiamas. Taip pat numatomas draudimas darbdaviams apmokėti už paslaugas, kurias teikia nukentėję nuo priekybos žmonėmis. Tiek aš pasakiau, dabar norėčiau išklausyti kitų nuomonę. Dabar ponė Bauer. Thank you so much. What to add? Labai ačiū. Ką galėčiau pridurti? Norėčiau padėkoti sekretariatui už veiksmingą bendradarbiavimą, taip pat dėkoju ir Anai už bendradarbiavimą su ją. Tai nėra taip jau įprasta pagal 51 taisyklę, tačiau mūsų atveju tai puikiai pasiteisina. Norėčiau pateikti keletą papildomų minčių. Priekyba žmonėmis likščiol yra labai pelningas dalykas, ES egzistuoja teisės aktai kovojantis su priekyba žmonėmis, bet tie aktai, teisės aktai nėra veiksmingi. Deja, jie nėra veiksmingi. Kaip galima būtų pakeisti situaciją? Mes Apie tai esame diskutavę su Europolo atstovais. Ir sutarėme, kad jeigu nesugriežtinsime ES teisės aktų, jie nebus veiksmingi. Taip pat reikėtų didesnį dėmesį sutelkti į nusikaltimų aukas ir taip pat numatyti griežtesnės sankcijas. Dėl šios priežasties mes negalėjome paremti pirmojo komisijos pasiūlymo. Mes manytumėm, kad tų asmenų, kurie prekiauja žmonėmis, turėtų būti konfiskuojamas turtas, jis turėtų būti išaldomas. Tokiu būdu tokie asmenys daugiau rizikuotų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, ankstesni teisės aktai daugiausia orientavosi į asmenis atvykstančius iš trečiųjų šalių. Dabar situacija yra kitokia. Remiantis naujausiais duomenimis, apie 70 tūkstančių žmonių yra įvežama iš trečiųjų šalių, tačiau mes neturime jokios informacijos, kiek ES piliečių tampa e, priekybo žmonėmis aukomis. Yra tūkstančiai tūkstančių piliečių, kurie nukenčia nuo priekybo žmonėmis ir kurie yra ES piliečiai. Mes manome, kad į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Dar viena nauja tendencija - tai yra priekyba vaikais ir priekyba žmonėmis, vėliau juos, paverčia, juos verčiant dirbti. Taigi reikėtų atitinkamų taisyklių, atitinkamų nuostatų, kurios spręstų ir šias dvi problemas. Mes į pasiūlymą įtraukėme ir nuostata dėl Europos koordinatoriaus. Nacionaliniai koordinatoriai yra nepriklausomi asmenis arba mechanizmai. Ir mums susidaro toks įspūdis, ypač pagal turimą informaciją, kad jeigu nebus Europos koordinatoriaus, kuris koordinuotų vairias politikos kryptis, jeigu nebus koordinatoriaus, kuris koordinuotų nacionalinius koordinatorius, tai problemos neišspręsime. Kaip žinia, komisija yra pateikusi iniciatyvą. Dėl tokio, tokių pareigų sukūrimo viename iš generalinių komisijos direktoratų. Mes manome, kad tokios, tokia tarnyba nebūtų precedentas, tai būtų atviršiai geras žingsnis į priekį. Kaip kad sakė Ana, reikėtų taikyti tokią pačią metodologiją, kuri būtų skirta rinkti duomenį susijusiu su priekyba žmonėmis. Mes įtraukėme į, paki, į pasiūlymą keletą pakeitimų. Manome, kad jas reikėtų aptarti vėliau. Aš manau, kad tokie būtų esminiai pakeitimai, kuriuos mes norėtumėm įtraukti. Mes norėtumėm, kad teisės aktai šioje srityje būtų veiksmingesni. Su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Uh, Laukiu jūsų pakeitimų, kurie padėtų patobulinti šį tekstą. Mes su nekantrumu laukiame puikaus bendradarbiavimo su komisija ir pirmininkaujančia šalimi. Ir taip pat e, tikrai labai džiaugiuosi puikų bendradarbiavimu tarp institucijų. Šiame pasiūlyme pastebimi ketinimai spręsti ir laikinų leidimų gyventi šalyje problemą. Mes turime duomenų, kad komisija ketina pateikti studiją dėl įgyventinimo. Kaip turėtų būti gyventinama ta direktyva? Mes manome, kad būtina peržiūrėti tą direktyvą. Ir dabar aš norėčiau pastirauti komisijos, ar mes galime tikėtis, kad direktyva dėl laikinų e, leidimų gyventi šalyje bus peržiūrėta atsižvelgiant į nusikaltimo aukų apsaugą. Labai ačiū, kolegos. Mums liko 39 minutės, yra septyni asmenys norintis pasisakyti. Jau matau aštuntą asmenį ir devintą ir dešimtą, kurie nori pasisakyti. Dabar norėčiau pasiterauti komisijos ir tarybos atstovų. Gal galite kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nelgiau kaip po tris minutės. Tiesiog e, paminėkite pačius svarbiausius dalykus, tada prasidės diskusijos, na, o paskui suteiksiu žodį pranešėjams. Turėtumėm baigti diskusiją 10 valandą, nes 10 valandą atvyks pirmininkaujančios Belgijos atstovai. Taigi labai prašau kalbėti glaustai. Iš karto suteikiu žodį ponai Daniel Flor. Oui, merci, madame la présidente. Je serai très bref. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Be abejo, tarybai labai malonu matyti padarytą pažangą dėl šios pasiūlytos direktyvos, kuri labai svarbi mums ir visoms valstybėms narėms. Tarybai taip pat labai malonu matyti, kad Europos parlamentas taip kruopšiai dirba su šiuo tekstu. Ir malonu pamatyti, kad jau turime pranešimo projektą, kurį galima aptarti ir taip pat e, džiugu, kad šitas darbas uh, artėja į pabaigą. Pranešime yra išlaikytas realistinis požiūris, kurį um, numatė komisija, kaip, kaip ir komisija, kad jo laikėsi, tai labai gerai. Ir kaip taryba mes su šiuo uh, e, dokumentų paketu labai greitai dirbome. Mes uh, prie, prieėmėme pirmosius tekstus birželio pradžioje. Ir mes uh, įtraukime tris pagrindinius elementus. Pirmiausia, mes e, išplėtėme priekybos žmonėmis termino taikymo sritį. Norėčiau pastebėti vieną elementą paslaugų vartojimo kriminalizavimą labai sunku reglamentuoti. Tai yra nacionalinės teisės kompetencija ir todėl labai sunku rasti įrodymų. Žmog, priekybos žmonėmis apibrėžimas iš tiesų išplečia tų veiksmų spektrą, kurie gali būti traktuojami kaip priekyba žmonėmis. Bausmės griežtinamos ir džiugu, kad ir taryba bei ir parlamentas dėl to sutarė. Na ir trečias klausimas e, tarybai yra svarbus e, elementas, tai yra e, dėmesys aukoms. Kalbant apie leidimus nuolat gyventi, Ne taryba nusprendžia šios klausimus, komisija turi nurodyti savo ketinimus, sunku reglamentuoti tokius dalykus. Ir turėčiau pasakyti, kaip ne, Belgijos pirmininkaujančios valstybės ne, atstovas ponas Leclerc sakė, kad bendradarbiaujant su parlamentu taryba darys viską, ką galės, kad šitas instrumentas būtų priimtas kiek įmanoma greičiau. Labai dėkoju. Dėkoju. Ponas Michael Carlin, 3 minutės, komisijos atstovas. Ačiū. Pone pirmininkė. Norime padėkoti parlamentui, šiam komitetui už pranešimo projektą. Jis labai atitinka mūsų pasiūlymą. Mes manome, kad šis tekstas mums padės pagerinti galutinį mūsų tekstą. Turime keletą pastabų, komentarų, klausimų. Tačiau svarbiausia žinoti, kur šis klausimas bus sprendžiamas. Ar jis tinka e, prie teisinio pagrindo, ar prie komisijos strategijos 2011 metų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis e, man nerima keliančius klausimus, kurie iš esmės yra techninio pobūdžio. Uh, Pirmiausia, norėčiau paminėti pirmąjį pakeitimą, kuriuo 79 straipsnis e, nurodomas kaip teisinis pagrindas. Tai šiek tiek komplikuoja procedūrą ir žinote iš sutarties, kad kai kurios sutarties normos bus taikomos na, instrumentams, kurie buvo priimti uh, 82 ir 79 metais. Taigi tai bus hybridinė mišri e, sistema šioje e, direktyvoje, kuri e, gali sukelti tam tikros biurokratijos, jeigu bus pritaikytas 79 straipsnis. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šitą faktą, nes būtent dėl tos priežasties mes nepanaudojame šitos būtent teisinės bazės 79 straipsnio. Kitas dalykas, kurį jūs minėjote pranešime, tai yra konfiskavimas bei e, neteisėtų būdų įgytos pajamos. Mes sutinkame su jūsų pozicija. Komisija mano, kad tai turi būti sprendžiama horizontaliajame instrumente dėl organizuoto nusikalstamumo. Mes manome, kad neteisėtų būdų įgytų pajamų konfiskavimas yra labai svarbus dalykas, tačiau dėl techninių priežasčių mes norėtume e, tai nagrinėti kitame e, instrumente dėl konfiskavimo. Mes atlikome poveikio įvertinimą, nustatėme prioritetus. Dėl kovos su priekybos žmonėmis koordinatorius. Komisija šiek tiek skeptiškai žiūri į tai, kad šiame instrumente jis turėtų būti paminėtas. Mes turėtume realiai, bu, turėjome jau realiai paskelbti konkursą prieš 2-3 savaitės ir jau turėtų paraiškų pateikimo terminą šiandieną rytoj baigtis. Uh, Tad nemanau, kad šitame pasiūlyme reiktų minėti šį koordinatorių, reiktų tai spręsti kitais būdais, o ne per teisės aktus. Dėl 45 pakeitimo norėčiau jį greitai paminėti. Valstybės e, e, narės, jūsų nuomonė, turėtų e, būti priverstos, įpareigotos paminėti paslaugas. Ir Manau, kad tai e, stip, sustiprina tekstą ir mes labai sveikiname e, tai, kad jūs įtraukėte 45 straipsnį. Dėl leidimų nuolat gyventi mes dabar esame gyvendinimo etape, tikimės, kad kažkada rudenį e, bus priimtas mūsų tekstas, kuris, nagrin, kuris ir spręs leidimų nuolat gyventi klausimą. Spalio mėnesį šis dokumentas e, bus pateiktas visiems ir juo bus įvertinamas, e, įvertinama situacija Europoje. Um, so uh, Aš turiu dešimt kalbėtojų sąraše ir norėčiau paprašyti kolegų apsiriboti dviems minutėmis. Pirmasis mano sąraše yra ponas Kirkov, paskui ponia Barbarova. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Mes kalbame kaip šešėliniai pranešėjo, ne kas kitas, taigi, man atrodo, reikia daryti šiokį tokį skirtumą mūsų pasisakymams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad dabartinė Junktinės karalystės pozicija būtų tokia, kad mes e, paprašysime išlygos šiai priemoniai. Aš nežinau kodėl, Tai tikriausiai nesusijęs su principais, kuriuos mes remiam, bet labiau su situacijos derinimu, harmonizavimu dėl bausmių. Aš e, kalbu ir savo frakcijos, konservatorių frakcijos vardu, pasakyčiau, kad mes didžiają dalimi sutinkame su pasiūlymu. E, Man šiek tiek liūdna, kad nemačiau skatinimo tarp valstybių narių keistis geriausią praktiką, geriau pasitelkti Europolą, e, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir taip pat man atrodo, kad bendradarbiavimas nėra taip pabrėžtas, kaip aš kad norėčiau. Dar kon dėl konkrečių dalykų trumpai. E, pirmasis dėl e, didžiausių nuobaudų prasižengusiems formuluotės. Man atrodo, būtų neteisinga šiame tokiame pranešime nustatyti didžiausią bausmę, nes skirtingos valstybės narės turi skirtingas teisės sistemas, taip pat skirtingą bausmių sampratą. Gal, reikia nurodyti, kaip mes įsivaizduojame, reikėtų numatyti e, tas bausmes, o ne konkrečiai jas e, specifikuoti. Dar e, kitas dalykas yra prevencija. Prevencija ir kova su prekyba žmonėmis kodėl 15 straipsnėje kalbama tik tai apie prevenciją ir formuluoti yra galna švelni. Man atrodo, kad mes turime žiūrėti į e, tų problemų šaknis priežastis. Mes e, žinome, kad kartais au, nukentėjusiai aukos traktuojami vos ne kaip nusikaltėliai ir čia reikia sugriežtinti formuluotės, kad taip nebūtų. Dar vienas dalykas, koordinatorius, aš kaip suprantu, komisijoje yra jau tokia struktūra įkurta, bet gal Europolas galėtų geriau užsimti šiuo klausimu, o ne komisija. Galiausiai teisė pasirūpinti. Numatoma vienodas principas visiems ir tai nebūtinai pasitarnaus atitinkam valstybių narių ar nukentėjusių interesams. Aš pirmininkė norėčiau griežtesnio požiūrio dėl trečiųjų šalių, kurios iš tikrųjų yra atsakingos didelė dalimi dėl žmonių kančių ir prekybos žmonėmis. Ir tai yra susiję vėl su mano nuomonė dėl uh, prevencijos ir aš šiaip remiu e, šį pasiūlymą. Dabar ponia Parbanova. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už e, svarbų darbą. Tokioje reikšmingoje srityje ir parlamentui tenka atsakomybė rasti geriausią sprendimą ir viską teisingai nuspręsti, o ne pasimesti mūšyje tarp priekybo žmonėmis ir prostitucijos. Mes e, vargu ar sėkmingo rezultato pasieksime, jeigu bandysime ir prostitucijos klausimą čia išspręsti egzistuoja prekyba žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo. Tai yra susijęs su e, šia direktyva šiek tiek, bet šis prostitucijos klausimas yra kur kas platesnis. Aš neginu prostitucijos, esu prieš ją, bet nemanau, kad šis e, klausimas, šis pranešimas turėtų būti paukotas kovos su prostitucija vardan. Dėl pranešimo. E, prekybos žmonėmis tikslai vaik, priekybą vaikais, e, dėl, e, vaikų, dėl įvaikinimo, taip pat neščių moterų pervežimas tam, kad paskui gimę vaikai būtų įvaikinti. Antrame straipsnėje kalbama apie uh, priežastis prekybos žmonėmis ir manau, kad reikia kalbėti ir apie neščias moteris ir vaikus ir reikia siekti užkirsti kelią veiklai, kurie yra susiję su neteisėtai išgauto sutikimu. Dešimtame straipsnėje kalbama apie paramą aukoms. Manau, čia reikėtų pabrėžti, kaip svarbu bendradarbiauti tarp visų atitinkamų organizacijų, kad būtų galima užkirsti kelią priekybą išmanimis ankstyvame etape. 12 straipsnėje kalbama apie paramą ir apsaugą vaikams. Direktyva turi atitikti požiūrį dėl vaiko teisių į vaiko teisės. Ir pirmiausia, reikia galvoti apie vaikus, o paskui jau imigracijos klausimus nagrinėti. 13 straipsnis yra pagalba. Pirmininkė prašo kalbėtoje baigti. Dėl 45 pakeitimo bulgariškame tekste sakoma, kad žmonės, kurie naudojasi prekeivių žmonėmis paslaugomis, turi e, pirmininkė, aš labai atsiprašau, mes laukiame Belgijos atstovų, prašom baigti. Kalbėtoja, aš jums noriu pacituoti. Atvejai, kur tai gali būti susiję su humanitariniais dalykais. Taigi man tas tekst, ta teksto dalis bulgariškai yra neaiški. Dabar ponia Ernst. To... Kolegos, neviršykite dviejų minučių, aš nenoriu jūsų nutraukinėti, bet yra ir kitų žmonių, kurie nori po jūsų pasisakyti. Pone Andželėlė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau labai padėkoti mūsų pranešėjams. Manau, kad jie atliko labai gerą darbą. Jie labai daug e, energijos į tai įdėjo ir norėčiau pabrėžti labai trumpai porą dalykų. Aš sutinku su tuo, kad niekas neturėtų būti priverstas išvažiuoti iš savo šalies e, dėl to, kad jie buvo parduoti. Ir mes kalbame apie negražinimo principą. Jeigu žmogus tapo žmogus priekybos auka, priekybos žmonėmis auka, tai jiems e, turi būti užtikrintos tam tikros garantijos. Ir uh, jie neturi būti traktuojami kaip legalūs migrantai, tai būtų nesažininga. Mes turėtume daug dėmesio skirti ir turto konfiskavimo teisės aktams. Kitas svarbus dalykas, aš sutinku su tuo, kad tie, kurie uh, piknaudžiauja priekybo žmonėmis aukomis, uh, juos skriaudžia, jie turi būti griežtai teisiami. Uh, Tai taip pat gali būti susijęta ir su seks, sekso turizmu. E, tai yra e, numatyta ir mažamečių išnaudojimo direktyvoje, kurią ši komiteta, šis komitetas analizuoja. Taip pat labai svarbu išanalizuoti komisijos paskelbtą poveikį vertinimą. Ačiū. Dabar ponė Ens, po to ponė Sahatinė. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti abiems abiejoms pranešėjams, kurios ėmėsi tikrai labai sudėtingų klausimų. Na, galėčiau paminėti tokį klausimą kaip turto konfiskavimas. Tikrai puikiai padirbėjote, labai ačiū. Aš norėčiau pateikti štai kokias pastabas. Visų pirma, mes turėtumėm labai atidžiai išnagrinėti šį pasiūlymą ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tinkamai atsižvelgta į lyčių lygybės aspektą. Uh, reikėtų pastebėti, kad dažniausiai būtent moteris nukenčia nuo priekybo žmonėmis. Ir dėl to reikėtų dar kartą peržiūrėti formuluotės ir pažiūrėti, ar atsižvelgiama į šį aspektą. Antras ant pastebėjimas. Tai tokie asmenys, kurie reikalingi ypatingos apsaugos, tai yra vaikai, neįgalus asmenys, taip pat tokie asmenys, kurių neaiškus leidimo gyventi šalyje statusas. Uh, tokie asmenys irgi turėtų būti apsaugomi. Trečioji pastaba. Daug kas priklauso nuo priekybos žmonėmis savokos apibriešties. Reikėtų atskirti priekybą žmonėmis nuo kontrabandos, žmonių kontrabandos. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip įtrauktumėm papildomas išnaudojimo formas, pavyzdžiui, priverstinis elgetavimas. Nereikėtų elgetaujančių asmenų diskriminuoti kaip po tokių. Reikėtų daryti skirtumą tarp tų, kurie savo norų elgetauja ir tie, kurie yra priversti elgetauti, pavyzdžiui, vaikai, kai yra verčiami elgetauti. Reikėtų labai atsargiai spręsti šį klausimą kaip ir prostitucijos klausimą. Ką reikėtų daryti su tais vaikais, kuriuos išnaudoja jų tėvai, kuriuos tėvai verčia elgetauti? Aš manau, kad tekste reikėtų atsižvelgti į tuos vaikus, kurie yra, išnaud... kurie yra verčiami elgetauti. Uh, Pagalba nukentėjusiems asmenims iš esmės turėtų būti nemokama. Na, aš taip pat pritariu tam, kad e, nusikaltelių turtas turėtų būti konfiskuojamas. Dėkui. Atleiskit, Atsiprašau, kad aš taip grubiai, grubiai jūs nutraukiau, tačiau kiti, kitaip kiti nespės pakalbėti. Pone Andželėlį, ačiū. Aš esu Žaliųjų frakcijos šešėlinė pranešėja ir aš norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, dėkoju abiems pranešėjams už tai, kad nusprendėte skirti prioritetą aukų apsaugai. Pirmiausia, ši direktyva skirta prevencijai. kovai su priekyba žmonėmis bei aukų apsauga. Pirmiausia, kovoti su priekyba žmonėmis galima įvairiais būdais. Griežtos bausmės yra vienas iš tų būdų, tačiau nepamirškime, kaip mes e, traktuojame imigraciją Europoje, yra skirtingi, mes sakome skirtingus būdus, nes vis dar yra pelninga e, samdyti žmonės nelegaliai, nes tai daug pigiau ir valstybėse narėse nedaug stebėjimo vykdoma. Bus labai sunku tokia, tokia situacijai esant atrasti žmonės, kurie yra e, parduoti. Šioje direktyvoje yra kalbama apie leidimus gyventi, kurie priklauso a, nuo to, ar a, rasi asmenį, kuris prekiauja tais žmonėmis ar ne, nes, jie, nes jų aukos yra priklausomi nuo uh, tų, kurie juos parduoda. Mes turime atskirti darbdavį, kuris e, įdarbina parduotų žmonės, tai turi būti kriminalizuota. Tačiau pačios paslaugos panaudojimas kelia didelių problemų. Šiame pasiūlyme ankstesnėme variante mes matėme, e, koks buvo pasiūlymas. Ir matau, kad e, skiriasi nuomonės tarp mūsų ir tarp tarybos. Uh, Aš manau, kad tokių paslaugų naudojimą taip pat reikia kriminalizuoti. Tačiau jeigu auką kriminalizuosime, tai tada asmo pasislėps ir jį bus dar sunkiau surasti. Ar matote, kad dar kas nors iš žalių frakcijos prašyčių, prašytų žodžio? Ne, tai tada suteikite man dar šiek tiek laiko pasisakyti, nors aš jau bebaigianti pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta apie internetą, paieškos metodus. neturėtų būti už įvykdymas, teisės aktų vykdymas ir paieška atviri visiems. Ponas Liesdė nėra. Pone. Ponas Lėdėmera. Labai ačiū, ačiū, kad atsižvelgėte į daugelį šešėlinių pranešėjų ir kolegų komentarų. Pirmiausia, konstatuojamoje dalyje yra paminėta, kad bet kokia procedūra turi būti parengta humanitarnių e, požiūrių ir e, teisinė procedūra. Antra, norėčiau, kad teisinė pagalba būtų nemokama ir besąlyginė. Jeigu mes kalbame apie aukas, tai apskritai joms neturėtų būti keliama jokių kitų sąlygų. Jeigu įmanoma, norėtume pastiprinti Europolo kontaktinio asmens vaidmenį. Europole mes turime ryšių pareigūnų. Ir uh, jie, to, tokia institucija egzistuoja nuo 2006 metų. Uh, Europos koordinatorių taip pat reiktų paminėti. Jis turėtų būti tinklo dalimi ir kontaktuoti su Europolu, Eurojustu ir kitais. Dėl penkto pakeitimo aš suprantu, kad kai kurioms valstybėms narėms tai kelia problemų. Ir galiausiai aš norėčiau paminėti, kad gali būti rimtų prieštaravimų Aš suprantu, kad tai yra e, teisinis pagrindas peržiūrėti direktyvą dėl leidimo nuolat gyventi nes tas teisės aktas jau pasenęs. Mes turime daugiau prižiūrėti aukas ir turime užtikrinti, kad jie būtų socialiai reintegruoti. Ir e, manau, kad E, leidimų nuolat gyventi klausimas e, yra artimai susijęs su pažeidėjų klausimu. Mes norėtume reintegruoti e, aukas, tačiau mes negalime gauti jiems leidimų. Mes dar nepakalbėjome ir apie NVO vaidmenį, kai kalbame apie informacijos pateikimą, prieimimą ir apsaugos formas Mes turėtume sustiprinti NVO vaidmenį. Destemera, paskui ponas Vos. Ah, ok, gracias. Felicito a las ponentes por un trabajo. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad jie puikiai padirbėjo, spręsdami šios sudėtingus klausimus. Mano pirmoji pastaba būtų tokia, mes turėtumėm suteikti visą reikalingą apsaugą priekybos žmonėmis aukoms. Taip pat man dėl koordinatoriaus galėčiau pasakyti štai ką. Dabar jau egzistuoja ryšių pareigūnų uh, ofisai už ES ribų. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos parlamente yra rengiamas pranešimas dėl bendro sprendimo ir reikėtų geriau naudoti tuos ryšių pareigūnus, taip pat bendradarbiauti ir su Europolu. Atsiprašau, su Frontex. Uh, Reikėtų glaudžiai bendradarbiauti ne vien tik su Frontex, bet ir su Europolu, taip pat sprendžiant ir turto konfiskavimo klausimus. Taip pat noriu pasakyti, kad e, buvo susitikimas su Afrikos šalių atstovais. Atsiprašau, įvyko uždaras posėdis, kur buvo kalbama apie Afrikos šalių situaciją. Dažnai prekybos e, žmonėmis aukos pat, taip pat yra patys tie asmenys, kurie vykdo priekybą žmonėmis, yra labai neturtingi. Kaip galima konfiskuoti turtą? Dažnai jie atvyksta iš Senegalo, iš kitų Afrikos šalių. Tarkim, Malija yra poligamija, yra šeimų, kurios turi 10-12 e, vaikų ir tiesiog tokios e, šeimos negali išgyventi tokios šeimos pačios perdada vaikus, kad jie būtų išgabenti kažkur tai kitur. Ačiū. Ačiū, ponas Fos, paskui pane Ramiro Lopės. Ačiū. Aš esu teisininkas ir norėčiau paminėti keletą praktinių dalykų. Dėl 20 ar 21 pakeitimo. Ten siūloma um, vietoj penkerių metų numatyti šešerius ir nuo dešimties iki vietoj 10-12 metų bausmę. Reikėtų užtikrinti nuoseklės bausmes visose valstybėse narėse, dėl to tos bausmes turėtų išlikti penkeri ir dešimt metų. Taip pat noriu pasakyti, kad uh, E, dabartinis tekstas nepakankamai aiškiai apibrėžia, kas yra psichologinis smurtas. Birželio 10 dienos tekstas buvo geresnis. Jeigu taip pat e, mes manome, kad reikėtų uh, pasilikti prie septinto straipsnio, kurį pasiūlė taryba, ne parlamentas. Reikėtų pagalvoti ir apie 29 ir 30 pakeitimus. Ten kalbama apie tai, kaip turėtų būti persikiami kitų šalių piliečiai. Praktikoje tai gali sukelti labai daug problemų. Na, o toliau dėl 45 pakeitimo dėl galimybės bausti. Man atrodo, praktikoje tai sukeltų problemų, nes dažnai uh, nusikaltęs asmuo ne visiškai žinotų savo teisės asmuo turi teisę neliūdyti prieš save ir atsižvelgus į tokį pakeitimą situacija taptų dar sudėtingesnė. Gracias, señora presidenta. Dėkuoju, pirmininkė. Turiu tik dvi minutės bet klausimas yra platus, susijęs su daugeliu asmenų, taigi norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie dokumento rengimo, įskaitant Švediją. Mes žinome, kad šie nusikaltimai yra susijęs su tinklais. Ponas Dėsdemeira kalbėjo apie kontrabandininkų tinklus. Jeigu kalbame apie prekiavių narkotikais ir žmonėmis tinklus. Reikia pasakyti, kad mes vis tik tai neturime tikslių duomenų, neturime pakankamai informacijos apie šį reiškinį. Jeigu Europolas imsis atsakomybės, tai galbūt mes gausime tos informacijos. Mes turime žinoti, ar pakankamai geri veiksmingi mechanizmai yra sukurti, kad galėtume e, išnaikinti šią problemą. Reikia kovoti su problemų priežastimis, norint juos išnaikinti. Tačiau problema yra ta, kad mes turime galvoti ir apie ne tik apie bausmes, kompensacijas, bet turime galvoti plačiau apie organizuotą nusikalstamumą. Tai, ką pasakė komisija, yra viskas gerai, bet man atrodo, reikia e, galvoti, kaip e, atkreipti dėmesį į klausimus, kurie nėra deramai atstovaujami, užfiksuoti kitose direktyvose. Galbūt galima pakviesti Europolo atstovus pasisakyti šio klausimu ir paklausti, ar turima informacijos apie uh, prekeivių žmonėmis tinklus. Galbūt galima būtent sužinoti plačiau iš Europolo, uh, kaip įsitraukia yra trečiosios šalis, koks jų vaidmuo. Man atrodo, kad reikia pasinaudoti ir Europos tyrimo orderį, apie kurį kalbėjo ministras, kad būtų galima paprašyti daugiau informacijos. E, iš tikrųjų įdomu, visi jau pasisakė, e, tai suteiksiu žodį papildomiems žmonėms, nes netėjo kol kas ministro. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš kaip liberalų frakcijos pranešėja visų pirma norėčiau padėkoti kitiems pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į mano idėją vykdyti e, informavimą, informuoti žmonės. Taip pat e, reikėtų daugiau šviesti ir tas visuomenės grupės, kurios dažniau susi, susiduria su nukentėjusiais asmenimis. Dėl 14 pakeitimo Ten būtent ir kalbama apie visuomenės grupių mokymą, būtent tokių asmenų mokymą, kurie bendrauja su nusikaltimo aukomis. Vokietijoje dažnai tiesiog uh, kartais teisėjai nežino, kaip elgtis tokiais asmenimis. Dėl koordinatoriaus. Koordinatorius turėtų dirbti komisijoje ir tas koordinatorius turėtų padėti vykdyti bendradarbiavimą, turėtų koordinuoti veiksmus. Tik aš tam pritariu. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, ypač dėl 45 pakeitimo. Čia aš irgi išvelgiu didelį pavojų. Kaip galima įrodyti, kad kažkoks tai žmogus žinojo, kad bendrauja su nusikaltimo auka? Ir e, dar viena pastaba, aš nemanau, kad toks pakeitimas pasitarnautų prevencijai. Jeigu atsitinka taip, kad asmuo supranta, kad jis bendrauja su nusikaltimo auka, tai tada toksai asmuo du kartus pagalvotų, ką jam daryti, kad jam pačiam nekiltų pavojus pranešus apie nusikaltimą. Aš manau, kad prevencijai nepasitarnautų toks pakeitimas. Vis dėlto aš tikiuosi, kad darbai bus tesiami ir darbo rezultatai bus puikus. Michel, Ačiū, dabar žodis Louis Michel, paskui tada suteiksiu žodį pranešėjams. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai dėl 45 pakeitimo. Įvairių paslaugų naudojimasis kai tai lėmė konkretus pavojus naudotojų gyvybei. Aš nelabai suprantu, kas čia turima menyje. Man net nustebino šis pakeitimas. Dar viena pastaba. Neišnaudosiu viso skirto kalbėjimo laiko, tiesiog norėčiau pasakyti štai ką. Prostitucijos problemų ši direktyva neišspręs. Aš manau, kad būtų geriau parengti atskirą direktyvą skirtą kovai su prostitucija, o neįtraukti prostitucijos čia. Prostitucijos problema yra labai sudėtinga ir, ir plati. Aš manau, kad reikėtų atskiros direktyvos šiai problemai spręsti. Baigdamas noriu padėkoti pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Ačiū, ačiū už tai, kad kalbėjote taip trumpai, kiek suprantu, Belgijos ministras jau atvyko, taigi labai trumpai Pone Helt, pranešėja, prašom. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Dėl 45 pakeitimo. Aš suprantu, kad formuluotės skiriasi, jas reikėtų patikslinti. Dėl 45 pakeitimo kilo nesusipratimas. Čia kalbama ne apie baudimą užnaudojimąsi tam tikromis paslaugomis. Čia kalbama apie tai, kad reikėtų bausti tuos asmenys, kurie išnaudoja priekybos žmonėmis aukas. Labai sunku tai įrodyti, taigi reikės rasti kažkokį sprendimą. Man atrodo, kad šiame pranešime nekalbama apie prostituciją, kažkodėl tai nuolat dėl to kyla įvairių nesusipratimų. Jeigu mes svarstame tokį svarbų klausimą, Tai reikėtų nepamiršti ir to, kad 84 procentai priekybos žmonėmis aukų um, yra seksualiai išnaudojamos. Dėkoju toliau, ponia Bauer. Ar jūs irgi norėtumėte trumpai pasisakyti? Taip, ačiū, turiu tris trumpas pastabas. Yra Europos konvencija, kur yra numatytos apibrieštis, taip pat kas tai yra priekyba žmonėmis, taip pat yra ir protokolai, kur apie tai taip pat kalbama. Taip pat noriu paminėti pakeitimus 29 ir 30. Dažnai uh, priekyba žmonėmis yra vykdoma iš Albanijos, Serbijos ir tokią nusikalstamą veiką vykdantis asmenis turi leidimus gyventi Europos Sąjungoje. Ir tokių asmenų nepersekioti būtų e, didžiulė klaida. Dėl 45 pakeitimo mes dar grįšime prie jo. Mes tiesiog norėjome nebausti tų asmenų, kuriems buvo transplantuotas organas iš asmens, kuris yra priekybos žmonėmis auka. Toks e, asmuo, toks ligonis, kurio gyvybė grėsia pavojus, neturėtų būti baudžiamas. Vis dėlto labai dažnai atsitinka taip, kad klientai padeda aukoms ir tai taip pat reikėtų atsižvelgti dėl prostitucijos. Na, iš esmės šis pranešimas yra skirtas priekybos žmonėmis problemai, ne prostitucijai. Tai yra visiškai skirtinga problema. Kai kuriuose šalise problema, e, prostitucija yra legali, kitose nelegali. Ir mes bandėme šiame pranešime išvengti prostitucijos klausimą. Tiesiog tengiame orientuotis į priekybos žmonėmis aukas. Labai ačiū. Tuo ir baigiame šią diskusiją. Ačiū poniai Swenson, bendra pirmininkiai. Dabar aš norėčiau pakviesti ministrą Vatlė prisėsti šalia manęs. Prašom. Okay, the... Gerbiami kolegos, periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Jeigu norite pasikalbėti, tai išeikite už durų, labai prašom. Um, uh, uh, Libe komiteto vardu norėčiau E, pasveikinti čia atvykusi pona ministra Vatlė, kuris yra biudžeto migracijos e, prieglopščio politikos, šeimos politikos ir federalinių kultūros institucijų sekret, valstybės sekretorius. Visi žinome, kiek svarbi yra migracijos bei prieglopščio politika mūsų tarp institucinėje darbo atvarkėje. Per ateinančius mėnesius mes aptarsime kelis svarbius klausimus Tikiuosi, kad e, šie klausimai bus išspręsti pirmininkaujant Belgijai. Norėčiau suteikti žodį jums, tad e, daugiau nebesileisiu detalę. Žodis jums. Gerbiama pirmininkė, dėkoju. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį komitetą turbūt e, priminsiu, kaip ir jūs tą padarėte, kad prieglopščio ir imigracijos politika yra labai svarbi su savo subtilybėmis, dėl to labai daug diskutuojama tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Tad manau, kad pirmininkavimo pradžioje labai svarbu jums parodyti, kokios yra mūsų gairės šioje politikoje, kokie bus mūsų pasiūlymai per šiuos šešis mėnesius. Mes tęsėme kitų pirmininkavusių valstybių darbą prieglopšio ir migracijos srityje ypatingai pagal Lisabonos programą. Žinome, kad mm, iki 2012 metų turi būti sukurta bendra prieglopščio sistema. Belgija nori e, įspausti savo ženklą per e, savo pirmininkavimą šioje srityje. Dėl Lisabono sutarties Europos parlamentas įgavo papildomų galių ir Parlamentas dabar atlieka labai svarbų vaidmenį ir turi savo požiūrį, turi ką pasakyti iš politinės pusės. Tad mes turime atsižvelgti parlamento nuomonę dirbdami su šiais tekstais ir įgyvendindami turimas politikas prieglopšio ir imigracijos rytyje. Dėl šios priežasties aš iš karto norėčiau Jums priminti, kad aš e, būsiu pasirengęs atvykti į šį komitetą ir dalyvauti diskusijose tam, kad pasistumėtume į priekį šiame bendrame darbe. Mes turime bendrą tikslą ir turime užtikrinti, kad iki 2012 metų būtų sukurta bendra prieglopščio politika. Kad tai taptų realybę. Todėl mums reikia tokio artimo bendradarbiavimo tarp skirtingų Europos institucijų. Taigi, kokios yra pagrindinės temos, su kuriomis per savo pirmininkavimą norėtume dirbti. Jų yra keturios. Pirmiausia, prieglopščio srities harmonizavimas, nelegalios imigracijos valdymas, kova su ją ir integravimo politika. Manau, kad visi šie prioritetai parodo, kokios subalansuotos politikos mes norime šioje srityje. Prieglopščio ir imigracijos politika turi įtraukti visus šiuos e, skirtingus elementus. Galiausiai turime turėti sukurtą nuoseklę politiką tiek legalios migracijos srityje, tiek kovojant su nelegale migracija bei integravimo, integracijos klausimo, e, klausimu. Manau, kad visa tai reikš gerai subalansuotą e, prieglopščio ir migracijos klausim, e, politiką. Dėl bendros Europos e, prieglopščio politikos, kurią turėtume, sistemos, kurią turėtume sus, sukurti iki 2012 metų, mes dabar rengiame šešis teisės aktus, jie dabar nagrinėjami taryboje, ir manau, kad mes galėtume pasistumėti į priekį praktiškai pirmininkaujant Belgijai. Manau, kad mes negalime eiti į priekį atskirai. Kalbant apie Eurodako direktyvą, ilgalaikio leidimo gyventi direktyvą. Eurodako kvalifikaciją ir Dublino konvenciją. Turint galvoje šios keturis teisės aktus, mes galime pasistumėti į priekį. Pirmiausia, turime pereiti konstruktyvų etapą, tai yra sukurti iki 2012 metų bendrą Europos prieglopščio sistemą. su tuo susijusi ir prieimimo direktyva. Mes galbūt dar nepasiekėme to ligmens, kad būtume pasiekę bendrą politinį sutarimą, tačiau turime parengę tekstus ir tikiuosi, kad pirmininkaujant Belgijai bus pabaigti šie paskutiniai tekstai turime tęsti tą darbą, nes šiuose tekstuose yra tam tikrų aktualių horizontalių klausimų. Tikiuosi, kad mes galėsime gerai bendradarbiaudami su parlamentu tęsti šį darbą, naudingai keistis informaciją. Ir parengti pirmiausia šiuos keturis tekstus. Tai yra pirmasis etapas šiame globaliame pakete. Antras klausimas - nelegali imigracija. Žinome, kad e, leidimo nuolat gyventi, vienkartinio leidimo nuolat gyventi tekstas jau buvo diskutuojamas ne kartą. Taip pat komisija pateikė pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų bei e, e, įmonių darbuotojų pasikeitimo. Ir e, norė, norėčiau e, pabrėžti e, sezoninių darbuotojų ir įmonių pasikeitimo E, programų e, tekstus, nes komisija dėl jų pasiūlymą pateiks rugsėjį. Dėl prieglopšio ir imigracijos. Be legalios migracijos mes tęsėme savo darbą kovodami su nelegaliu, nelegalia migracija. Frontexo teisės aktai buvo aptarti. vais le couper. Pardon, désolé. Ça c'est fait. J'apprends. Et donc c'est véritablement dans le. Pirmininko mobilusis telefonas skambėjo. Taigi, dėl nelegalios imigracijos, turint gražinimo programas ir admisijos sutartis ir skirtingas politikos kryptis skirtas kovai su nelegalia imigracija. Uh, Tai manau, kad šioje srityje mums pavyks pasistumėti į priekį per savo pirmininkavimą. Kitas svarbus dalykas Belgijos pirmininkaujančiai valstybei e, - spręsti nelydimų e, mažamečių klausimą. Pirmininkaujant Ispanijai komisija pateikė tekstą šioje srityje, tą turime aptarti ir taryboje. Pirmininkaujant Belgijai bus organizuota konferencija šiuo svarbiu klausimu Tai yra e, nelydimų trečių šalių mažamečių klausimų. Mes norime pasikeisti geriausią praktiką, susi, sužinoti, kaip skirtingos valstybės narės sprendžia nelydimų mažamečių klausimą. Kitas svarbus elementas yra mūsų prieglopščio ir imigracijos politikos išorės dimencija. Daugelis klausimų yra susijęs su mūsų santykiais ir bendradarbiavimu su Junktinėmis valstijomis bei Rusija. Taip pat kalbama apie vizas, vizų liberalizavimo režimus su įvairiomis šalimis ir Aš kaip pirmininkaujantis pažadu e, spręsti ir Bosnijos bei Albanijos klausimus. Komisija nusintė ten savo misijas, mes lauksime jų išvadų, kad toliau galėtume daryti pažangą šioje srityje su šiais teisės aktais. Aš žinau, kad Europos parlamentas čia atlieka taip pat svarbu vaidmenį. Mes išklausėme jūsų siūstą žinę. Na, o baigdamas norėčiau pasakyti, prieš suteikdama žodį norintiems užduoti klausimus, kad per savo pirmininkavimą mes turime tam tikrą viziją išklausyti parlamento nuomonės suformuoti prieglopšio ir imigracijos globalų požiūrį. Ir tam reikia teisės aktų. Jie turi būti kiek įmanoma subalansuoti, harmonizuoti. Tačiau taip pat norime pažangos ir legalios migracijos srityje. Tai yra dar viena politika paremta solidarumu tarp valstybių narių. Šitą diskusiją mes vykdome Dublino konvencijos kontekste. Tačiau taip pat reikia daugiau harmonizuoti nacionalinius teisės aktus e, prieglopščio srityje. Ir turime kovoti su nelegalia imigracija, dirbdami kartu su Frontexu. Taip pat turime pasistumėti į priekį integruodami e, mažamečius. Tai yra ambicingi tikslai, tačiau aš manau, kad jie atitinka parlamento siunčiamą žinę. Na, o mūsų programa bus gerai subalansuota. Norime aiškių perspektyvų ateityje ir norime padėti pagrindą bendrai Europos prieglopščio ir migracijos sistemai. Keletą žmonių nori paklausti, gal pirmiausia išklausykime du ar tris klausimus, jūs atsakysite, o paskui vėl. Iš naujo pirmasis mano sąraše ponas Dijas Demeira. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju valstybės sekretoriui. Labai įdėmiai išklausiau jūsų pristatytų Belgijos pirmininkavimo prioritetų. Ir e, turiu pasakyti, kad jūs kalbėjote apie integraciją, bet neišsiplėtėte. Gal dėl to, kad bendrėje neturi integracijos įdėje kompetencijos. Tačiau mane nuvylė ir prieglapščio paketas. Turime įsipareigojimą turėjome iki dešimtųjų metų patvirtinti tam tikras nuostatas dabar 12, įskaitant Eurodako reglamentą. Taigi reikia dirbti nors ir vėluojant. Taip pat nelabai supratau, ką jūs turėjote galvoje, kai sakėte imigracijos misijos į trečiasias šalis pagal jūsų pirmininkavimo programą. Galbūt tai kirsis su ryšių palaikymo tarnybomis, kurios yra įkurtos trečiosiuose šalyse. Mes nenorime dubliuoti savo veiklos ir norime žinoti, ką darys tos imigracijos misijos, nes ryšių palaikymo tarnybos dirba su Frontexu. Dar norėčiau paklausti jūsų kai ko apie Frontex reglamentą. Kokiu inicijatyvu jūs ketinate imtis Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu ir kokios bus numatytos naujos galios e, reglamente Frontexui? Toliau ponė Romero Gomeš, vėliau ponė Vikštrom ir paprašysime ministrą tada atsakyti. Dėkuoju pirmininkė. Dar noriu pasakyti, kad ribosiu vėl kalbėjimo laiką, norinčių paklausti daugiau kaip dešimt, įskaitant ministro e, atsakymus, šiek tiek užtruksime, taigi prašom kalbėti glaustai. Dėkuoju. Dėkuoju Belgijai už įvairių temų pristatymą. Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų apie tai, ką kalbėjo ponas Letermas e, per plenarinę sesiją, apie piknaudžiavimą prieglopščių jisai kalbėjo. Kas turime galvoje? Jeigu kalbame apie bendrąją politiką, gal kai kurios šalis galvoja, kad yra piknaudžiaujama prieglopščių bet Europa šiaip negali didžiuoti savo prieglopščio politiką. Taigi, ką ponas Latermas turėjo mintyje, kai kalbėjo apie tai. Taip pat norėčiau, kad būtų paaiškintas priemonių planas ir pirmiausia procedūros. Nes dokumente, kurį gavome, jūs sakote, kad prieglopščio politikos srityje tai yra prioritetas. Kokios yra horizontalios charakteristikos ir kodėl taip dėlsiama dėl prieglopščio procedūrų direktyvos. Dar norėčiau paklausti jūsų apie bendrą imigracijos politiką. Atrodo, kad yra bendras sutarimas dėl imigracijos. Pagal turimą informaciją, tai turėtų apimti ir gražinimą migrantų nelabai daugiau ką. Taigi mes norėtume sužinoti ir apie kitas iniciatyvas. Paskutinė šiame raunde ponė Vikstrom. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui, kad atvyko pas mus ir pristatė šį klausimą. Parlamentas turi labai didelius lūkesčius. Daug ko tikisi iš Belgijos ir linki jai kuo geriausios kloties. Nes norime dirbti ir su jumis, ir su komisija, kalbame apie Eurodac, Dubliną ir kitus klausimus ir norime pasiekti rezultatų. Tačiau mums kelia susirūpinimą du svarbus dalykai. Pirmiausia, procedūrų direktyva ir prieimimo direktyva atrodo, kad jos liko nuo šalyje. Ir man atrodo, kad mes dabar paprasčiausiai renkame skaniausius kasnelius. Man netrodo, kad tai būtų gerai. Tiksliau, tai kelia susirūpinimą, nes šios dvi direktyvos yra labai svarbios ir jeigu jas paliksime nuo šalyje, tai ateities politiką numatysime ne įtvirtintami pozityvaus požiūrio humanitarinio aspekto nesuteiksime visai šiai temai. Tas humanitarinis aspektas gali paprasčiausiai pradingti. Dėl to norėčiau paprašyti jūsų į šiuos du dalykus pasižiūrėti rimtai. Prašom numatyti priemonių planą, tvarkaraštį toms direktyvams, kad parlamentas taip pat galėtų planuoti savo darbą, kad galėtume dirbti ties procedūrų ir prieimimo direktyvomis. Kai nagrinėsime pirmus keturis tekstus, turime žinoti, kada ir tie pastarėjai du bus parengti, kad galėtume taip pat planuoti. Taigi toks mano prašymas ir iššūkis jums. Dėkoju. Dabar žodis ministrui. Dėkoju Jums už klausimus. Taip Pirmiausia, atsakysiu į pono Diezdemeiros klausimą. Aš kalbėjau apie integracijos aspektą, tai labai svarbus mūsų darbo aspektas, kad nežiūrint daug, kad neturime kompetencijos. Mes turime dirbti šioje srityje tam, kad turėtume integruotą prieglopščio politiką nes be integracijos prieglopščio politika neveiks. Jūs minėjote Frontexą. Mes puikiai žinome, kaip reikia dirbti, kaip reikia numatyti, suteikti galimybės Frontexui dirbti geriau. Reikia papildomų darbuotojų, kad Frontexas galėtų pasiekti geresnių darbo rezultatų. Mes norime, kad visas paketas būtų subalansuotas. Reikia kalbėti apie kovą su nelegale migracija, taip pat apie integraciją, kaip jūs sakėte, ponė Vikstrom ir prieš tai kalbėjusi ponė kalbėjo ir apie kitus aspektus, apie prieglopsti, e, procedūrų direktyvą paminėjo. Tai yra taip pat svarbus aspektas. Manau, kad mums kaip galima greičiau reikia konkrečiai dirbti šioje srityje. Jūs minėjote 2010-uosius, paskui 12-uosius metus. Mes turime dabar telktis, kad pasiektume rezultatų iki 12 metų. Dabar turime žengti pirmuosius e, žingsnius, turime dirbties Euroda, keitimosi informacija, Dublino reglamentų ir reikia nustatyti pusiausvyrą, kas nėra labai lengva tarp šalių ir jų solidarumo, nes kai kurios šalis patiria didesnį spaudimą. Taip pat reikia nustatyti tinkamumo atitikimo reikalavimams principus mes turime galvoti ir apie kitus dalykus, kaip kad procedūrų direktyva ir prieimimo direktyva. Aš nemanau, kad e, dėl tų tekstų bus, pavyks e, politinė prasme susitarti Belgijai pirmininkaujant. Štaip kalbu todėl, kad Turime galvoti apie bendrą įvaizdą ir 12 metus. Pone Lopes minėjo Ivlatermo kalbą. Dėl vizų režimo supaprastinimo, liberalizavimo e, Belgija yra gavusi daug prašymų iš įvairių šalių piliečių. Ir matome, kad dažnai žmonės prašo prieglopščio Belgijoje iš tų šalių, kuriuose yra nukentėję ir vis tik tai vizos naudojamos yra tam tikrais specialiais tikslais. Ir e, žmonės iš Serbijos, Makedonijos sako, kad gavę vizas jie galės naudoti socialinės apsaugos tam tikromis privilegijomis, įgys teisę, įgys teisę į darbą. Bet reikia aiškiai kalbėti, reikia kalbėti apie naujas vizų liberalizavimo procedūras ir apie preventyvę kampaniją Reikia užtikrinti, kad žmonės puikiai suvoktų, kokia yra padėtis, kad gautų gerą informaciją ir nepasiduotų dezinformacijai, kažka, kažkieno raginimams atvykti į kažkokią šalį ir tikėtis, kad gaus socialinės apsaugos garantijas ir e, išmokas ir taip toliau ir panašiai. Mes turime labai daug dėmesio skirti tokioms prevencijos kampanijoms. Uh, Komisija e, taip pat turi prižiūrėti vizų režimo supaprastinimo sistemas, liberalizavimo e, sistemas, kad viskas veiktų sklandžiai. Mes turime galvoti apie Europos Sąjungą, bet ir kilmės šalį, ir kilmės šalį užtikrinti, kad žmonės nepasiduotų dezinformacijai. Ačiū toliau Argentinį, Tavarės ir Klas. Pradėsime nuo, nuo panios Argentinį. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš tikrai peržiūrėjau pirmininkaujančios šalies parengtą tekstą dėl prieglopščio politikos ir migracijos. Siekiama iki 2012 metų sukurti bendrą prieglapšio politiką. Aš nežinau, ar iš tikrųjų tai pavyks padaryti. Ką jūs ketinate padaryti iki gruodžio mėnesio? Ar pateiksite pakeitimą pasiūlymą dėl Dublino? Parlamentas to tikrai laukia ir manau ne vien tik parlamentas yra afganų, kurie siunčiami į Graikiją ir jie taip pat labai lauktų tokio jūsų pasiūlymo. Taip pat reikėtų susitarimus trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Libija. Libijoje rudenį įvyks ES ir Afrikos šalių susitikimas, aukšto lygio susitikimas. Ir tikrai man labai nemalu tai, kas įvyko praėjusią savaitę. Libija į Eritreją išsintė maždaug 400 žmonių, kurie nelegaliai bandė patekti į Italiją. Jeigu Europa kalba apie migraciją ir prieglopstį, tai visų pirma reikėtų kalbėti ir apie tokių asmenų apsaugą, kurie turi teisę į prieglopstį. Reikėtų sukurti gerą migracijos politiką. Reikėtų nepamiršti ir to, kad mūsų visuomenė nuolat sensta, vis labiau sensta, taigi mums reikia naujų, jaunų žmonių. Jūsų tekste yra daug pažadų, tačiau nėra jokių konkrečių terminų, kas iki kada turėtų būti padaryta. Gal galite pasakyti, kada konkrečiai pateiksite pasiūlymą. Ačiū. Toliau uh, panas Tavaras. Ačiū pirmininkė. Kadangi kalbės ir mano kolegė Kornelija Klus, aš tiesiog pasisakysiu tik. Uh, Pabėgėlių ir perkelimo klausimais aš nematau, kad jie būtų traukti į Belgijos prioritetų sąrašą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį aspektą. Mes daug dirbame per pastaruosius porą mėnesių. Parlamentas e, praeis gegužės mėnesį patvirtino du pranešimus, kurie su to susiję. 500 narių balsavo už. Reikėtų sukurti perkelimo padalinį, galbūt EASO pagrindu. Taip pat reikėtų spręsti kai kurios labai svarbius horizontaliuosius klausimus. Ir aš tikiuosi, kad taryba bus atvira, bus pasirengusi dialogui ir galėsime kartu spręsti tas problemas, kurios minimos keliose skirtingose pranešimuose. Tai yra tikrai svarbu. Jeigu ES nedarys to, ką turi daryti, tai um, mes patys nukentėsime. Tarkim, ES yra perkeliama 5000 asmenų, tuo tarpu JAV perkelia maždaug 80 tūkstančių asmenų, iš viso reikėtų, kad būtų perkelta 200 tūkstančių asmenų. Aš manau, kad reikia globalaus požiūrio ir aš to tikiuosi iš Belgijos pirmininkaujančio šalies sprendžiant šį klausimą. Ačiū. Toliau panas Klas. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu nustebęs kai išgirdau, kad Belgija ketina kovoti su nelegalia migracija. Aš esu nustebęs dėl to, kad per pastaruosius dešimtį metų Belgijos vykdoma politika buvo štai kokia. Buvo tarsi skatinama nelegali migracija, su ja nebuvo kovojama. Na ir šiuo metu yra didžyvinė legalizavimo kampanija, kurios metu siekiama E, legalizuoti nelegaliai gyvenančius asmenis. Iš viso tokių asmenų yra apie 10 tūkstančių. Ir tie 10 tūkstančių užsieniečių, kurie gyvena Belgijoje, tarsi yra apdovanojami leidimais gyventi. Valstybės narės esančios Šengeno teritorijoje vis dėlto turėtų būti įsipareigojusios kontroliuoti uh, asmenų judėjimą. Aš norėčiau pasiterauti, kaip jūs konkrečiai ketinate kovoti su nelegalia migracija, nes ta situacija, kuri dabar yra Belgija, yra visiškai kitokia, negu kad jūs kalbate. Na, o dėl legalios migracijos, tai, buvo, tai yra vienas iš jūsų prioritetų. Jūs norėtumėte suteikti naujų impulsų legaliai migracijai tam, kad galėtumėte kovoti su visuomenės senėjimu. Uh, Ar jūs tiesiog galvojate apie naujas, naujus darbuotojus ar apie visuomenės demografinės problemas? Reikia paminėti ir tai, kad šiuo metu metu ES yra 25 milijonai bedarbių. Ar jeigu mes priimsime legalius migrantus ir jie užims darbo vietas, ar tokių bedarbių neatsiras dar daugiau, ar jie nebus išstumti iš darbo rinkos? Ir taip pat, ar neatsitiks taip, kad legalus migrantai neatvyks į tokią šalį, kur, kurių darbo rinkoje jiems apskritai nebus jokios vietos? Ačiū, sako ministras. Aš visų pirma norėčiau atsakyti į pano, panios Sargentinį e, klausimą. Mes ketiname, kiek įmanome, greičiau pateikti pasiūlymą. Ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs norite su mumis bendradarbiauti, siekdami, kad kuo greičiau būtų pateiktas toks tekstas. Aš e, su jumis e, aptariau prioritetus ir Mes tikrai ketiname pateikti konkrečius pasiūlymus, bet dar negaliu pasakyti konkrečios datos, kada pasiūlymas pasirodys. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Tavarės už jo klausimą apie perkelimus. Aš žinau, kad jam šis klausimas yra itin aktualus. Pranešimas šiuo klausimu jau buvo aptartas, taip pat uh, Šis dosie nuolat minimas diskusijose. Aš manau, kad šiuo klausimu pasirodys ir komisijos pasiūlymas, būtent dėl perkelimo, asmenų perkelimo. Belgija dalyvauja perkelimo programoje ir aš manau, kad mes turėtumėm dar labiau įsitraukti į šio klausimo sprendimą. Tai yra itin aktualus dalykas ir mes ketiname glaučiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Toliau pono Klas klausimas. Jūs tikriausiai žinote, kad Belgija yra viena aktyviausiai su Frontex bendradarbiaujančių šalių. Mes kovojame su nelegalia imigracija. Suprantame ir tai, kad ateityje mums kils įvairių demografinių iššūkių ir šią problemą reikia spręsti. Bet aš manau, kad šis klausimas aktualus visai ES. Dar aštuoni nariai norėtų pasisakyti. Baigiu kalbėtojų sąrašą, jeigu jūs kalbėsite taip drausmingai kaip likščiol ir ministras taip pat atsakinės labai glausai, glaustai tai mes ir sugebėsime baigti diskusiją iki 11 valandos. Panas Kulina. Sì, grazie Presidente, un benvenuto al eh, signor Ministro, il quale in più circostanze. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ministrui, kuris pas mus atvyko ir kuris eh, dar kartą paminėjo, kaip svarbu solidariai kontroliuoti migrantų srautus. Apie tai kalbama ir Stokholmo programos dokumente. Mes norėtumėm, kad Europos institucijos imtųsi veiksmų. Norėčiau pateikti keletą pamastymų. Visų pirma, tikriausiai niekas nebejojot direktyvos. Pavyzdžiui, direktyva skirta sezoniniams darbininkams iš trečiųjų šalių ir taip pat direktyva dėl darbuotojų komandiravimo uh, yra susijusios su darbo rinkų ypatumais ir poreikiais. Be abejo, Europos visuomenė sensta. Ir į tai taip pat reikėtų reaguoti. Tai ištingia kalbėto mikrofonas. Aš norėčiau pasitarauti, kaip, ką ketina daryti Belgija, pirmininkaujantį šalis, gyventinama tą solidarumo idėją. Visos prie viduršėme jūros esančios šalis turėtų reaguoti migracijos problemas. Kada ES pradės spręsti tas problemas, yra bendradarbiavimo susitarimai. Problema yra aktinė, aktuali ne tik Maltai, Italijai, Kiprui. Aš manau, tai aktualu visai Europai. Reikėtų sukurti sistemą, visą apimančią bendradarbiavimo sistemą, nepakanka vien tik tais atskirų bendradarbiavimo susitarimų. Pone Gejunt, dėl prieglaupšio paketo buvo pateikta nemažai klausimų ir akivaizdu, kad daugelis susidomėjo šiais klausimais. Turime būti pragmatiški ir kalbėti tiesiai. Manau, kad mes visi suprantame, kodėl valstybėms narėms tai labai rūpi. Uh, Suprantame, kad dabartinė pirmininkaujančioji nenori greitai peržiūrėti šių tekstų, tačiau turime užtikrinti, kad jeigu kai kurie šie tekstai bus pabaigti, lažinuosi, kad e, daugelis e, iš jų nebus greitai įgyvendinami. Turime užtikrinti, kad prieglopšio paketas būtų uh, nebūtų suskaldytas mažais gabaliukais, su tokia rizika susidurėme. Gali kilti e, didelė problema, kad e, ne arklys trauks vežimą, o atvirkščiai. Su šiuo dokumentų paketu mes dirbame fragmentiškai, ypatingai kai kalbame apie prieglaušio prašytojo teises. Uh, Aš esu procedūrų direktyvos pranešėjas ir man susidaro įspūdis, kad mes galime padaryti tas pačias klaidas, kurias padarėme pirmajame šio teksto etape. Aš iš tiesų nematau, nemanau, kad mes reaguojame į šį klausimą tinkamai, nepaisant visų garsių deklaracijų, teiginių. Valstybės narės ypatingai su, suinteresuotos administracinėmis ir finansinėmis su prieglopšio paketu susijusiomis išlaidomis. Manau, kad tai reikia e, aiškiai išdėstyti mes turime nedaug laiko, per savo pirmininkavimą turite daug ką nuveikti. Tačiau komisija labai daug dirbo su šiais klausimais, ypatingai horizontaliaisiais. Nemanau, kad mes e, rodome tokį patį susidomėjimą skirtingomis temomis. Mes turime užtikrinti, kad mes e, dirbsime su procedūromis, e, su prieimimo tvarka. Manau, kad turime tą darbą tęsti. Ponas Uzutil. Aš esu atsakingas už Frontexą ir manau, kad mes iki metų pabaigos turėtume pasiekti kažkokią išvadą. Norėčiau paklausti, kokia yra situacija taryboje su Frontex e, paketu ir taip pat kas daroma, kad Frontexas turėtų galimybę įsigyti savo turtą ir ar taryba turi e, tokią viziją, kad Frontexas e, po trupučiuką taptų Europos e, pasienio apsaugos institucija. Norėčiau taip pat paklausti, kaip anksčiau klausiusi kolega, dėl solidarumo. Prieglopšio paketas yra paremtas vienu principu solidarumo, tačiau kalbama ne apie solidarumą su prieglopščio prašytojais, bet su tomis valstybėmis narėmis, kurios šiuo metu patiria neproporcingą naštą dėl didelio prieglopščių prašytojo skaičiaus. Jūs, ministre, faktiškai nieko nepaminėjo apie šitą antrąjį solidarumo aspektą. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kokie yra Belgijos pirmininkavimo planai dėl solidarumo su valstybėmis narėmis, kurios patiria šitą neproporcingą naštą. Ačiū, Simon. Pone Otlė. Ponas Otlė. Norėčiau Ponas Vatlet, aš norėčiau e, atsakyti e, dėl solidarumo klausimo. Manau, kad Dublinas, Dublino e, konvencija yra skirta solidarumo klausimui spręsti. Mes turime žinoti, kokios šalis patiria spaudimą, kokios sąlygos yra patenkintos ir kai yra patiriamas tas spaudimas, kokį solidarumo mechanizmą galime pritaikyti. Pone Buzitil, jūs labai gerai žinote, kad kai kalbama apie. Ne, bandomųjų projektų pritaikymą yra inicijuojami solidarumo mechanizmai. Kai kalbam apie Dublino procedūrą, mes turime nustatyti, kokios valstybės yra atsakingos už solidarumo mechanizmą. Mes tam turime uh, Europos uh, fondą, uh, taip pat Frontexo paramą Taip pat turime prieglopšio paramos biurą, kuris sukuria pridėtinę vertę šioje srityje taip pat. Mes visus šios dalykus turime susijęti su solidarumo klausimu. Tada galėsime geriau valdyti visus uh, dalykus susijusius su uh, migrantų srautu. Solidarumą reikia traktuoti paraleliai su atsakomybė. Mes turime E, geres, turėti geresnę harmoniza, harmonizaciją prieglopščio srityje. Solidarumo mechanizmai. Reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje taikomos tais, tos pačios taisyklės tomis pačiomis sąlygomis. Tad mes turime turėti tą pačią viziją, turime turėti sąsaja tarp solidarumo ir atsakomybės diskusijų. Kai kurios šalis patiria ypatingą spaudimą, todėl mes turime jį išanalizuoti ir užtikrinti, kad tų šalių atžvilgių būtų parodomas didesnis solidarumas. Tad mes turime siekti geresnių, e, mes turime geriau harmonizuoti e, prieglopšio taisyklės Turime turėti tą pačią prieglopšio viziją ir tada daug daugiau galėsime padaryti dėl solidarumo. Tai yra priemonių komplektas. Nelengva to pasiekti. Šiek tiek yra su, supainiotas solidarumo mechanizmas ir atsakomybė. Kalbant apie Frontexą, tikiuosi, kad Belgija daug pasistums į priekį dėl Frontexo, dėl jo finansavimo, išteklių, agentų prieinamumo, pareigūnų prieinamumo, kad Frontexas galėtų dirbti su uh, kitais nei savo pareigūnais. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas uh, mums čia padės. Dėl ponios Kilkon komentaro. Jūs kalbėjote, apie pirmojo etapo pasiūlymą, kurį mes pateikėme, tiksliau pasiūlymų paketą. Jiem, juose yra pabrėžta atsakomybė, pareiga. Ir taip pat minėjote, kad juose paminėtas kvalifikavimo klausimas, tačiau nebūtinai tuos tekstus galima būtų taip įvardinti svarbu išlaikyti tinkamą vizijos pusiausvirą. Jūs turite Eurodaką, Dublino atsakomybės dimenciją bei harmonizavimo dimenciją. Taip pat ilgalaikio leidimo gyventi ir prieglopšio direktyvas. Turėdamas tai galvoje, šią viziją galvoje, norėčiau pasistumėti prieki dėl prieimimo direktyvos ir prieglopšio prieimimos, jos iš tiesų yra e, sudėtingos ir mes turime dėl jų susitarti. Nepaisant to, mes einame reikiamą linkme ir mes e, gerokai pasistumėsime į priekį iki 2012 metų. Aš manau, kad tai, tai reikš pirmąjį sėkmingą etapą. Atsakant e, į Jekolino klausimą dėl sezoninių darbuotojų, dėl įmonių e, darbuotojų pasikeitimo. Manau, kad pirmininkaujant Belgijai būtų gerai pasistumėti į priekį ir šiais klausimais. Dar turime penkis paskutinius kalbėtojus ir ponia Angelili, ponia Cheminis, ponia Kelio, ponia Ernst ir e, ponia Fajon kalbės. Dabar pirmiausia, ponia Angelili. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui. Manau, kad teisingai supratau, jūs e, mūsų užtikrinote, kad per savo pirmininkavimą sieksite labiau paskirstyti valstybių narių pareigas ir įsipareigojimus dėl integracijos. Taigi turite politinę uh, E, politinį ryštą, rodote politinę valią ir norėtume apčiuopiamų viso to įrodymų. Norėčiau padėkoti Jums už įsipareigojimą pasistumėti labiau į priekį dėl nelydimų mažamečių klausimo. Jūs minėjote, kad Belgijos pirmininkavimui tai yra prioritetas. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Mes tik diskutavome dėl e, direktyvos pasiūlymą dėl prekybos žmonėmis. Mes taip pat pabrėžėme, jog yra labai svarbus yra negražinimo principas, kai kalbame konkrečiai apie žmog, prekybos žmonėmis aukas. Ar yra galimybė suteikti leidimą gyventi tiems žmonėms, kurie tapo ne, tokios prekybos aukomis? Norėčiau jūsų nuomonės apie tokią galimybę teisės aktuose. Norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui, kad e, atvyko ir pristatė mums imigracijos ir prieglopščio klausimus. Kaip kolegos sakė ir aš, noriu paminėti, kad esu iš Ispanijos, aš pati esu iš Andalūzijos. Ten kasdien mes kenčiame nuo nelegalios migracijos problemų. Prieš porą dienų Granadoje, Montrilyje, e, plaustas apvirto ir e, keli žmonės mirė, tarp jų du kūdikiai visai prie pat kranto, prie paplūdimio, kur leidžiame vasaras, nuskendo tas plaustas. Ir jūs sakote, kad mums reikia informacijos, taip, mes turime informuoti visus apie labiausiai nukeltėjusias šalis, bet mes ir taip visą tai žinome. Matome ir tragedijas, nuo kurių kenčia šalis, kurios patiria imigracijos spaudimą. Mums dabar reikia, kad solidarumas taptų apčiuopiamas. Reikia remti visas priemonės, teisės aktus, kuriuos rengėme. Ir e, reikia užtikrinti, kad tam tikros šalis nekentėtų izoliuotai atskirai. Aš daug laiškų gaunu iš žmonių, kurie gyvena kaimeliuose mano regione. Kaip sakė E, ponė Jekolino, tai ne tik mūsų problema, bet ir Italijos kitų valstybių narių problema. Ir kitur ES žmonės turi žinoti, nuo kokių problemų mes kenčiame ir Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, neturėtų to pamiršti. Ačiū. Kita kalbėtoja. Galiu pasakyti, kad jau ir išgirdau atsakymus į daugelį pateiktų klausimų, o aš pateiksiu dar vieną labai konkretų klausimą ir būtų malonu išgirsti konkrečių atsakymų. Pirmiausia, dėl Frontex. Norėčiau sužinoti, ar Belgija ketina pradėti tyrimą dėl pranešimų ir teiginių, kad Frontexas galbūt pažeidinėja žmogaus teisės per asmenų gražinimą ir panašiai. Taigi, ar jūs ketinate pradėti tyrimą ir jeigu ne, tai kodėl? Taip pat norėčiau uh, išplėsti pono Buzutil klausimą. Ką jūs uh, įsivaizduojate kaip pirmininkaujantį valstybę, kokie, uh, kaip turėtų atrodyti po penkerių metų Frontex agentūra? Ir kaip uh, užtikrinsite deramas prieglapščio procedūras ir uh, ginsite to pačiu saugusite sienas. Dar kai kurie dalykai yra susijęs su bendraja prieglapščio sistema, kaip žinia, kai kurios šalis, pirmiausia Vokietija, e, nėra visai patenkintos pasiūlymais ir kaip jūs sieksite sutarimo. Kokia taip pat jūsų strategija dėl legalios migracijos? Paskutinis klausimas, kaip ketinate dirbti toliau ir ką darysite su Graikija, kuri neturi deramos prieglapšio sistemos. Mes žinome, kad e, kartais e, išgelbėti prieglapšio prašytai negali prašyti ten e, prieglapšio. Tai kaip veiksite? Dabar ponia Ernst. Ačiū. Prieglopšio teisės harmonizavimas yra labai svarbus dalykas. Anksčiau kalbėję kolegos sakė, kad Vokietija turi tam tikrų abejonių. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų galima išsklaidyti tas abejonės. Mano klausimai būtų štai kokie. Visų pirma, jūs savo programoje teigiate, kad turėtų būti užtikrintas aukštas apsaugos lygis. Uh, kai vyksta prieglopščio procedūra. Tai galima padaryti harmonizuojant prieglopščio teisę ir prieglopštį suteikiant tik tiems, kam jo tikrai reikia. Kaip Jūs manote, kokia pati geriausia formuluotė čia būtų? Kokie asmenys turi teisę į prieglopstį? Uh, Toliau dėl readmisijos. Reikėtų sudaryti naujų readmisijos susitarimų. Kaip Jūs manote, Jūs pirmininkamo metu dėrybos dėl kokių readmisijos susitarimų turėtų būti pradėtos? Toliau nelidimi nepilnamečiai asmenys iš trečių šalių. Jiems taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio, ką konkrečiai Jūs ketinate daryti. Nelydimi užsieniečiai, nepilnamečiai taip pat turėtų uh, būti saugomi, jiems turėtų būti taikomas aukštas apsaugos lygis. Galbūt tokie nepilnamečiai asmenys, esant tam tikroms sąlygoms, turėtų teisę grįž, e, likti uh, naujoje šalyje. Na ir taip pat e, man įdomu, ką Jūs manote apie naująjį mandatą Frontexui. Um, Pone Fajon, labai ačiū. Labai ačiū už visą informaciją. Kalbėsiu trumpai. Europos parlamente esu atsakinga už vizų liberalizavimą Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai. E, šiandien po pietų dar bus svarstamas šis klausimas, tai dabar norėčiau tik tai paklausti jūsų sukonkretinti šį klausimą. Pradžioje jūs sakėte, kad tai vienas iš Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetų. Uh, Noriu pasakyti, kad esu nusivylusi Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies elgesiu, nes nematau, kad Belgija labai stengtųsi finalizuoti procesą abiejų šalių atžvilgių. Rugsėjo pradžioje Europos parlamente bus išklausytas pranešimas apie techninį abiejų šalių pasirengimą Pagal mano turimą informaciją, abi šalis yra techniškai pasirengusios, o Belgijos, kaip ir Mikančio šalies programa, sako, kad ministrai šį klausimą svarstys tik tai lapkričio, ne spalį, kaip numatyta. Tai reiškia, kad bus nukeltas šis klausimas. Taigi klausiu jūsų, ar trūksta politinės valios, ar e, techninis procesas, kuris jau kaip ir baigėsi, dabar tampa politiniu. Dar pasakysiu, kad praeitą lapkritį kartu su taryba sutarėme dėl bendros deklaracijos ir kurioje sakoma, kad labai svarbu spręsti abiejų šalių klausimą skubos tvarka. Europos parlamentas yra pasirengęs tai daryti, bet nematau iš jūsų pusės tokio pasirengimo. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. E, visi norintys paklausti jau pateikė klausimus, dabar žodis ponui Vatli. Du žmonės kalbėjo apie priekybą žmonėmis. E, Belgija planuoja surenkti konferenciją spalio mėnesį, kad būtų kaip galima geriau aptarta Stokholmo problema išnagrinėti visi klausimai susijęs su priekyba žmonėmis. Dėkoju poniai Angelilį už tai, kad ji pabrėžė, koks svarbus yra nelydimų nepilnamečių klausimas. E, mes keisdamės turime keisti, geria, keistis geriausią praktiką tarp valstybių narių dėl e, nelydimų ne, nepilnamečių, e, dėl jų apsaugos, nes ši grupė žmonių yra ypač pažeidžiama. Pone Jimenės man pateikė klausimą, noriu pasakyti, jog suvokiame problemas šalių, kurios kenčia nuo didelio spaudimo, didelio e, imigrantų antplūdžio. Taigi, kaip aš sakiau anksčiau, mes e, taikysime e, solidarumo principą. Pone Keller, Keller klausė apie Frontex. Aš atsakysiu taip pat kaip ir ponui Buzutil. Mums reikia daugiau išteklių, daugiau derinimo veiksmų, reikia užtikrinti, kad būtų kaip galima geriau prita, galima pritaikyti reglamentą kaip galima geriau. O mūsų tikslas suderinta prieglopščio politika. Mes manome, kad visos institucijos turi suvaidinti savo vaidmenį, įskaitant parlamentą. Jūs sakote, kad norite didesnio suderinamumo laipsnio iki 12 metų, tai labai svarbu. O poniai Ernst galiu pasakyti, kad aukštas apsaugos lygis e, numatomas dėl to, kad visi, visos valstybės narės pasirašysios Ženevos konvenciją pripažįsta pabėgėlių statusą. Turime užtikrinti, kad būtų laikomasi konvencijos nuostatų ir turime visoje ES kaip galima greičiau suderinti savo priemonės. Taip pat pabrėšiu, jog reikia ir toliau stebėti, kai bus įgyventinami pasirašyti sustarimai, pavyzdžiui, su Maroku, su Turkija dar numatoma pasirašyti juos dėl redmisijos Tai yra labai svarbi prieglapščio politikos dalis ir gana sudėtinga. Bet e, ką nors daryti be readmisijos yra labai sudėtinga. Man atrodo, kad šiandieną jūs balsuosite dėl readmisijos sutarimo su Pakistanu. O paskutinis, ponios Viržėt, e, klausimas dėl vizų liberalizavimo. Man labai sunku dabar ką nors pasakyti neišklausius komisijos ekspertų ir kitų šalių. Mes turime pasižiūrėti, kaip jūsų dvi minėtos šalis laikosi įsipareigojimų. Reikia viską labai objektyviai išanalizuoti, pažiūrėti į visų įsipareigojimus bet kai komisijos pareigūnai grįž iš misijų, tada mes išklausysime detalesnės informacijos. E, labai ačiū, ministra Vatlė. Na, baigėsi mūsų laikas. Dar yra neatsakyta į porą klausimų, tačiau kadangi laikas baigėsi, tai aš siūlyčiau e, šiuos klausimus nusiųsti jums raštu, tada jūs galėsite juos atsakyti, kai turėsite laiko. Tad e, prašyčiau kolegas atsiųsti šios klausimus sekretoriatui, tačiau tik tuos klausimus, kuriuos jūs už, uždavėte per šį posėdį ir negavote juos atsakymų. Dėkoju už jūsų pranešimą, už kla atsakytus klausimus ir tikrai manau, kad per ateinančius šešis mėnesius mes dar dažnai matysimės. Okay, colleagues. Next point. Of... Mėly kolegos, eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Balsavimas. Dėl Europos bendrijų ir Pakistano susitarimo dėl redmisijos. Pranešėjas yra ponas Sogor. Visų pirma, aš norėčiau Jums priminti, kad, jums, kad Jūs turėtumėte susirasti savo balsavimo korteles. Kiek suprantu, ponė Grisbech dar norėtų pasisakyti prieš prasidedant balsavimui, prašom. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mano frakcija pateikė pareiškimą dėl balsavimo. Vyko daug diskusijų, buvo nagrinėjama daug klausimų su įvairiais kolegomis. Taip pat e, vyko diskusija ir su komisija bei komisare Malmström. Iš esmės pasisakysime už, nes mes gavome garantijas, mes buvome raštu patikinti dėl kai kurių garantijų. Jūs taip pat turėtumėte turėti tą raštą. Aš norėčiau tiesiog priminti, kad komisarė paminėjo tarptautinę apsaugą piliečiams ir tokių principų kaip asmens negražinimo principas taikymą. Asmo negali būti siunčiamas atgal į savo kilmės šalį arba tranzito šalį, jeigu jam ten kyla pavojus. Tiesiog norėčiau Jums priminti šį asmens negražinimo principą. Mums labai svarbu, kad e, apie tai nebūtų vien tik kalbama, kad ir praktikoje šis principas būtų taikomas. Komisija pateikė ir daugiau įsipareigojimų bei patikinimų, pavyzdžiui, daryti spaudimą dėl redmisijos susitarimų Pakistanas turėtų prisijungti prie Ženevos konvencijos ir kas šešis mėnesius turėtų būti teikiama ataskaita Europos parlamentui apie susitarimus dėl readmisijos, taip pat ir dėl susitarimo su Pakistanu. Taip pat turėtų būti vertinamas ir jungtinių komitetų darbas. Taip pat reikėtų užmėgsti kontaktus su aktyviamis nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis Pakistane. Taigi Europos komisija ir Europos parlamentas, taip pat ir mūsų komitetas turėtų prisimti ir politinę atsakomybę. Komisijos, komisija turi laikyti savo įsipareigojimų veikdama. Taigi tų įsipareigojimų reikėtų laikytis ne vien tik tų šalių atžvilgių komisija turėtų laikytis ir tų įsipareigojimų, kurie buvo patikti mums, Libė komitetui. Mes esame gavę raštu komisijos pareiškimą ir labai atidžiai stebėsime, kaip komisija laikysis tų įsipareigojimų. Ačiū, dar trys kolegos norėtų pasisakyti. Dabar ne diskusija, tiesiog yra keletas asmenų, kurie norėtų pasisakyti prieš balsavimą. Pane Flor. Flotter, prašom. Ačiū. Na, aišku, galima ir po balsavimo paaiškinti, kodėl buvo balsuota vienaip ar kitaip, bet jau kadangi liberalai pradėjo aiškinti, kaip jie balsuos, tai aš galiu tai padaryti. Aš nebūtinai turiu pasisakyti būtent prieš balsavimą, aš galiu pasisakyti ir po balsavimo. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes žalieji negalime pritarti šiam redmisijos sustarimui su Pakistanu. Iš Pakistano yra daug pabėgėlių. Dėl, konkrečiai dėl šios šio redmisijos susitarimo. Aš tikrai nemanau, kad įmanoma įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurie buvo prisimti. Buvo prisimta įsipareigojimų dėl kelionės, dokumentų ir taip toliau. Mes buvome susisiekę su Pakistano ambasadoriumi, tačiau jisai nesugebėjo atsakyti visus klausimus. Taigi labai apgailestauju, bet Negalime pritarti šiam susitarimui su Pakistanu. Šis susitarimas mums neprimtinas pagal Lisabonos sutartį. Mes norime prisimti visokiojopą atsakomybę už tokių asmenų likimą. Pirmininkė, jeigu jūs norite paaiškinti, kodėl balsuosite vienai par kitaip, gal galite kalbėti labai trumpai, nelgiau kaip vieną minutę. Ponas Busutil, dėl darbo tvarkos. Ši procedūra apskritai pažeidžia bet kokią darbų tvarką. Mes neturime laiko diskusijoms, mes dabar turėtume balsuoti, tai aiškiai yra parašyta dis, e, darbo tvarkėje. Taigi aš norėčiau paprašyti iš karto eiti prie balsavimo, nes daug komiteto narių atvyko į salę būtent specialiai balsuoti. Pirmininkė, jeigu e, žmonės prašo žodžio, kaip aš galiu iš anksto žinoti, ko jie nori, apie ką jie kalbės. Ponas Korkov, ar jūs dėl darbų tvarkos tada galima balsuoti, o paskui galėsite paaiškinti, kodėl balsavote vienai par kitai. Ačiū. Iš tikrųjų, pagal taisyklės po balsavimo reikėtų aiškinti, kodėl buvo balsuota vienaip arba kitaip. Prieš balsavimą gali vykti diskusijos dėl turinio, bet pagal šią taisyklę pagal kurią mes turime šiandien dirbti. Visų pirma, turime balsuoti, o paskui aiškinti balsavimo rezultatus. Pirmininkė, kągi dabar balsuokime, paskui paaiškinsime, kodėl balsuota vienai par kitaip. Eikime prie balsavimo. Jeigu jūs e, pritarėte šiam susitarimui, balsuokite už, jeigu ne, tai prieš arba susilaikykite. Elektroninis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar jau visi balsavote? Ne? Persiskite prie kito balsavimo aparato, jeigu neveikia. Pone Jaroka, gal galite persisti prie kito aparato? Ar dabar jau galite balsuoti? Ar balsavimas baigtas? Vienas asmo dar nebalsavo. Balsavimas baigtas, visi turėjo galimybę balsuoti. Kągi. Už patvirtinta 30, už 22 prieš niekas nesusilaikė. Labai ačiū. Pranešėjas norėtų pasisakyti. Visų pirma, jam ir suteiksiu žodį, o paskui dar du e, komiteto nariai norės paaiškinti, kodėl jie balsavo vienai par kitaip. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie balsavo už. Oh, sorry, there was no translation. Nebuvo vertimo į visas kalbas, taigi pranešėjas e, dar kartą norėtų padėkoti visiems tiems, kurie balsavo už. Ačiū. Labai trumpas pasisakymas, pats trumpiausias. Tie, kas išeina iš salės, yra prašomi išeiti kiek įmanoma tyliau. Pane Ernst. Ačiū. Aš norėčiau paaiškinti, kad, kaip aš balsavau ir tuo pačiu metu pateikti pareiškimą. Guen NGL balsavo prieš šį susitarimą, nes e, šis susitarimas turės įtakos kitiems busimiems susitarimams. Pagal šį susitarimą neskiriama daug dėmesio žmogaus teisėms. Mums tikr, mūsų tikrai uh, netenkina komisijos parengtos formuluotės, tos formuluotės yra tiesiog kosmetinės, nėra rimtos. Pagal tokias formuluotės pabėgėliai nebus apsaugoti. Kaip žinia, Pakistanas nėra prisijungęs prie Ženevos pabėgėlių konvencijos. Tiesiog dar kartą norėčiau tai pasakyti ir uh, Taip pat noriu priminti, kad kartu su kolegomis, ypač kolegė Fletre, parengiau mažumos pareiškimą ir atsiųsiu tą dokumentą visiems, kurie norėtų prie jo prisijungti ir jį pasirašyti. Panegijo, vieną minutę. Ačiū. Na, iš tikrųjų mes turėjome jau nekartą išsakyti savo poziciją, mes buvome pateikę daug klausimų, tačiau gavome labai nedaug tikslių atsakymų. Skirtingai negu kad pane Grisbek, aš manau, kad tie įsipareigojimai kabutėse, kuriuos pateikė komisija, nereiškia jokios pažangos. dėl uh, šio susitarimo. Kaip šis redmisijos susitarimas turėtų būti įgyvendinamas? Aš manau, kad bent kas šešis mėnesius turėtų būti teikiamas ataskaitos, kaip vykdomas šis susitarimas. Ir aš taip pat norėčiau prisijungti prie to mažumos pareiškimo. Ačiū. Ačiū. Dabar galime eiti prie 11 darbo atvarkės klausimo. Tai yra Europos agentūros veikiančios laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Visų pirma, bus pakalbėta apie dabartinę padėtį ir Lisabonos sutarties poveikį ES agentūroms. Nežinau, ar jau atvyko vidaus saugumo nuolatinio komiteto atstovas. Uh, Kolegos, jūs tikriausiai žinote, kad e, vis daugėja ES agentūrų, kurios dirba laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Taigi reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp tų agentūrų ir taip pat e, užtikrinti geresnę tokių agentūrų kontrolę iš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų pusės. Šis klausimas aktualus ir kozi bei Europos komisijai. Europos parlamentas jau paprašė, teikdama savo nuomonę dėl Stokholmo programos, spręsti šiuos e, klausimus. Taip pat e, reikėtų pagalvoti ir Europolą bei Eurojustą, jeigu nieko nebus daroma, tai netrukus sukaks vieneri metai nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, bet iš esmės jokios pažangos nebuvo padaryta. Visų pirma, išgirskime, ką norėtų pasakyti pana Jean Lambert, kuris yra Libe atstovas, na, o paskui suteiksiu žodį kozi pirmininkui, ponui Kelberg. Visų pirma, žodis Jean Lambert, prašom. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš nemanau esanti Libe atstovė, nes e, turime parlamentinę darbo grupę, tarp institucinę darbo grupę, dirbančią su reguliavimo institucijomis. Ten yra labai daug įvairių politinių frakcijų atstovų. Ir aš Manau, kad e, šios darbo grupės pagrindas yra biudžeto kontrolė ir tai yra vienintelis būdas, kaip galėtume e, nagrinėti agentūrų darbą. E, tarp institucinė darbo grupė dėl agentūrų buvo sukurta remintis komisijos pasiūlymų ir parlamento 2008 e, metais parengtų pranešimų. Čia e, joje dalyvauja politinių frakcijų ir sekretoriatų e, komitetų sekretoriatų atstovų. Ir Libe komitetas tame labai dalyvauja. Ir darbo grupės pagrindinis tikslas buvo rasti bendrus atskaitos taškus dėl agentūrų vertinimo ir e, darbo organizavimo. Mes siekiame bendrų principų, na, jų struktūros, kontrolės, veiklos principų ir skirtingos agentūros, aišku, skirtingų agentūrų e, struktūros skiriasi. Taip pat svarbu aptarti ir Europos parlamento vaidmenį ir vienas iš klausimų, kurį mes kažkada ketiname svarstyti, tai yra parlamento iškeltas klausimas, tai yra agentūrų konsulta, konsultacijų ir dialogo su suinteresuotomis asmenėmis struktūra. Tie, kurie e, tuo labai susidomėję, tai galite e, pasiskaityti komisijos keturių tomų įvertinimo ataskaitą apie visas šias agentūras. Jeigu kažkas norėtumėte pajūryje vasarą pasiskaityti, tai labai rekomenduoju. Libe e, tu, turi parengę e, darbinį dokumentą, kuris bus išplatintas. Uh, mums kilo keletas klausimų, kai kurie iš jų buvo išnagrinėti, nagrinėjant Stoholmo programą. Apie tai dabar nekalbėsiu. Tačiau, kaip jūs pirmininkė minėjote, dvi agentūros Eurojust ir Europol, Eurojustas ir Europolas dabar pakeitė savo statusus ir e, jų statusas yra dabar apibriešta sutarties 85-88 straipsniuose. Ten taip pat yra apibriešta nacionalinių parlamentų funkcija kaip jie turėtų dirbti su tam tikromis agentūromis. Ir šiame konkrečiame komitete taip pat kyla klausimų dėl bendradarbiavimo e, susitarimų su trečiosiomis šalimis. Taip pat yra tam tikrų bendra, bendresnio pobūdžio klausimų susijusių su valdymu ir e, taip toliau. Mes turime keletą agentūrų, mes turime narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą, mes turime pagrindinių teisių agentūrą kurios ypatingai stebi valstybėse narėse esančią situaciją. Ir šis komitetas taip pat turi ir um, veiklos praktinės agentūras, apie kurias kalbėjome šį rytą, Frontexas pavyzdžiui, ir Buzitil parengė ataskaitą apie tai, Europolą, kuris dabar daug labiau susijęs su e, kova E, su terorizmu, e, prekyba narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu. Mes turime e, pasirašytus praktinius bendradarbiavimo bei strateginius sustarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat mes turime 2009 metų tarybos programą ir valstybės narės turi ją įvertinti ir taip pat mes dirbame su Eurojustu. Eurojustas E, daugiau susijęs su persekiojimu. Toliau CEPOL, tai yra policijos e, tarnybų tinklas. Taip pat turime tarp valstybinį bendradarbiavimą ir mokymą. Ir netrukus bus e, prieglopščio paramos biuras. Tai reikš praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis dabartinių sutarčių rėmuose. Taip pat dabar turime įvairių informacinių technologijų programų administracinę instituciją, apie kurią rašys ponas Koelio. Turime Eurodac ir kitas institucijas, apie tai parengti pranešimai. Ir taip pat turime koordinacinę instituciją, COZI e, E, nuolatinį vidaus saugumo komitetą, kuris pats siekia sustiprinti bendradarbiavimą tarp Europolo, e, Frontexo, Eurojusto, Cepolo bei Siceno, e, jungtinio situacijų centro. Taigi yra daugybė būdų, kaip tarpusavė bendradarbiauja šios institucijos jų tikslai skirtingi, jų struktūros skirtingos, Europos parlamento vaidmuo kiekvienos šių institucijų agentūrų atžvilgių taip pat skirtingas. Taigi e, daugeliu rūpi, kokios yra parlamento galios, direktorių klausimai. Mes e, kaip komitetas sakėme, kad e, turėtų būti par, rengiama parlamento privaloma nuomonė uh, saistanti nuomonė dėl direktorių skirimo. Taip pat e, reikia apibriežti parlamento ryšius su skirtingomis agentūromis bei komitetais. Kaip mes e, užmesgame santykius su jais ir kiek galime juos, jų darbą įvertinti. Kaip anksčiau minėjau, tai mes įtraukėme į Stoholmo programos e, parlamento rezoliuciją praėjusį lapkritį. Taip pat mes paprašėme komisijos pasiūlymą iki 2010 metų e, dėl peržiūrėto Europolo ir Eurojusto peržiūrėtos struktūros. Taip pat paprašėme, kad būtų peržiūrėtas pagrindinių teisų agentūros mandatas kur, kuri dirba su, e, polici, su policija ir e, baudžiamąją teise. Taip pat e, prašėme, kad būtų įvertintas nacionalinių parlamentų vaidmuo įvertinant baudžiamosios teisės politiką. Ir taip pat paprašėme prieigos prie informacijos apie tai, kaip dirba šios agentūros, kad galėtume uh, atlikti e, savo įvertinimą. Taip pat norime rezultatų periodinio įvertinimo. Remiantis tų agentūrų daugiametėmis programomis. Taigi mes jau pateikėme keletą pasiūlymų šio klausimu, o šios diskusijos tikslas šiandieną yra ne tiek šiuo metu rasti konkrečius pasiūlymus, bet atidžiau pagalvoti apie naujas diskusijas, kurios gali kilti dėl tų agentūrų ateityje. Šis komitetas visame tame dalyvauja ir mes e, siekiame bendradarbiavimo tarp vyriausybių Tačiau tai visgi yra Europos agentūros, todėl mums svarbu išspręsti klausimą, kiek daug į tai turi įsitraukti Europos parlamentas, kaip numatyta ir Lisabonos sutartyje. Taigi aš dabar e, nebesigilinsiu, tačiau mums kylantis klausimai visgi gali būti sprendžiami tarp institucinėje darbo grupėje arba per mūsų sekretoriatą, arba per mūsų politinius atstovus. Tačiau Taip pat manau, kad ir ateityje um, žmonės norės pasvarstyti apie klausimus, kurie šiandieną kyla, kalbant apie įvairias agentūras. Dėkoju, dabar kviečiu pana Kukobert e, Kozi, nuolatinio vidaus saugumo komiteto pirmininką, paskui žodis bus komisijai ir dar paprašysiu, kad kolega Jekolino pakeistų mane kelioms minutėms. Prašom, ponia Kolberg. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. Trumpai pakalbėsiu apie mūsų komitetą, kozi e, ir bendradarbiavimą su Europos agentūromis. Europos e, Kalbame dabar apie keltą agentūrų, bet pirmiausia apie Eurojustą, ne Frontexą, bent jau mes į pirmąją agentūrą gilinsimės. E, šių metų dokumente yra pasakyta, kad kozi pageidaujant gali prisidėti, šis komitetas gali prisidėti prie institucijų darbo. E, šių metų vasario 25 sprendime būtent tai parašyta, kad mes galime bendradarbiauti su atitinkamomis struktūromis. Mes pirmą kartą, mūsų komitetas sutiko kovo mėnesį, Ispanija pirmininkaujant vyko trys sustikimai. Keturios skirtingos agentūros buvo pakviestos kaip stebėtojos ir jos diskusijoje imasi vis aktyvesnio vaidmens vidaus saugumo komitete. Iš trijų posėdžių Kozi e, išsirtuliojo keletas labai svarbių dalykų, jie buvo įtraukti į darbo tvarkę. Ir agentūros yra labai svar, svarbus mūsų veiklos aspektas. E, anksčiau šiais metais e, agentūros yra pateikusios dokumentą, kuriame yra susumuoti visi sąlyčio taškai įvairių agentūrų tarpusavio e, sąlyčio taškai, pavyzdžiui, tarp dviejų agentūrų arba tarp kelių. Gali būti sričių, kur, pavyzdžiui, agentūros galvoja, kad jų funkcijos vienas kitą pap papildo, kai kur dubliuojasi, galbūt bus pateikti pasiūlymai, kaip geriau e, apriboti, apibriežti įgaliojimus optimaliai, juos išdėstyti. Ir šis dokumentas buvo aptartas paskutinėme mūsų posėdėje, birželio 25 dieną. E, Belgija kaip pirmininkaujantis šalis pateikė keletą pasiūlymų, būtent, kad agentūrų direktoriai nuolat reguliariai susitikinėtų bent jau kartą per metus. Man atrodo, kad tai yra pernelyg mažai. Pirmasis iš tokių susitikimų vyks šių metų antrąjį pusmetį. Viena iš agentūrų, tai yra Europolas konkrečiai, suorganizuos tokį susitikimą. Atsiprašau, e, CEPOL Ir viena iš agentūrų, Kozi, pirmininkaus tam tikrą laiko tarpą bus rotuojantis pirmininkavimas numatytas ir bus stebima, kaip keturios agentūros tarpusavėje bendradarbiauja. Belgija taip pat paprašė e, dabar e, agentūras pasižiūrėti į pasiūlymus išdėstytus balandį paskelbtame dokumente ir e, taip pat apibriežti savo darbą. Reikia numatyti tvarkaraštį, mm, pagal kurį bus įgyvendindami pateikti pasiūlymai, o kozi stebės, kaip darbo mm, programa, priemonių planas yra įgyvendinama. E, Belgija numatė keturis posėdžius kozi, rugsėjai bus vienas ir dar trys po to seks, tai yra po vieną per mėnesį. Ir e, nuolat mes e, aptarsime agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą per kiekvieną iš savo posėdžių. Ir e, pabaigoje metų susitiksime su visais suinteresuotais asmenimis. Mes bandysime paskatinti bendradarbiavimą tarp įvairių agentūrų ir užtikrinti nuoseklumą tarpusavio bendravime pagal vasario 25 dienos sprendimo principus. Tačiau Kozi ragins keturias agentūras, e, kada tik tai reikės jų nuomonės, pateikti tą nuomonę, bus e, sukurta ES vidaus strategijos sistema principai ir e, čia keturios agentūros yra centrinės partnerės. Pirmininkas labai ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Almedai komisijos atstovui. Labas rytas, laba diena visiems. Komisija mano, jog svarbu yra tai, kad parlamento prerogatyvos dėl Eurojusto ir Europolo veiklaus įvertinimo, kurias numato Lisabonos sutartis, būtų įgyvendintos artimoje ateityje. Jau pradėta rengti tam tikras priemonės, kurios pakeis teisinį pagrindą šių dviejų agentūrų veikloje. Šio komiteto atstovai, taip pat ir agentūrų vadovybė sustiks su mano departamento direktoriumi ir bus e, žiūrima į Europolo e, veiklą ir galvojama apie teisėkurus pasiūlymą. Dėl veiksmų plano įgyventinant Stoholmo programą Komisija numato, kad kitais metais bus patvirtintas e, komunikatas dėl Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų įtraukimo į Eurojusto veiklos vertinimą. Dėl Europolo iki šių metų pabaigos bus pateiktas toks komunikatas. Dėl Eurojusto komunikatą lydės pasiūlymas naujam reglamentui dėl Eurojusto, tai bus 12-13 metais padaryta, kadangi uh, reikia labai gerai apmastyti atsižvelgti e, įvairių suinteresuotų pusių nuomonės, apimti tokius klausimus kaip įgaliojimai Eurojustui, pradėti baudžiamą į tyrimą, pasiūlyti, e, pradėti persekioti tuos, kurie įtariami pažeidę sąjungos finansinius interesus, stiprinti e, teismų bendradarbiavimą, spręsti konfliktus dėl jurisdikcijos klausimų, taip pat įtraukti reikės nacionalinius parlamentus ir Europos. Europarlamentą į Eurojusto veiklos vertinimą. Europolui mes ketiname pateikti komunikatą dėl demokratinio legitimumo šių metų, iki šių metų pabaigos ir e, po to turėtų būti pateiktas naujas reglamentas 13 metais, nes dabartinis reglamentavimo pagrindas įsigaliojo šių metų sausio 1 ir už tai reikia daryti pakeitimus. Dėl pono Kukelberg pasisakymo galiu pasakyti, kad komisija e, vertina kozir agentūrų e, veiklą, e, bendradarbiavimą, tai yra teisinga linkme žingsnis. Mes plėtosime pasiūlymus dėl to, kaip užtikrinti Europolo, Frontexo ir Eurojusto tolesnį bendradarbiavimą tai numatyta veiksmų plane įgyvendinant Stokholmo programą, būtent pateikti pasiūlymus dėl keitimos informaciją. E, dok, pateiksime tinkamą dokumentą 11.12 tarp keitimos informaciją tarp Europolo, Eurojusto ir Frontexo. Dėkuoju. Labai ačiū. Šeši kolegos norėtų pasisakyti. Visų pirma, pane Romero Lopes. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti Kozi atstovui už visą sutiktą informaciją, taip pat dėkoju ir komisijos atstovui. Mes labai džiaugiamės tuo, kad agentūros tiek Europolas, tiek Eurojustas pradeda naują savo veiklos etapą. Bent jau mes taip tikimės. galbūt šio agentūrų veikla galėtų būti dar sėkmingesnė, negu kad buvo lygi šiol. Dabar norėčiau kreiptis į Kozi atstovą. Dėl Europos saugumo strategijos, kaip Jūs manote? Kaip mes galime koordinuoti ES žvalgybos agentūrų veiklą. Man atrodo, kad tokių institucijų, žvalgybos institucijų veiklą yra svarbu koordinuoti, nes tai padėtų e, tirti nusikaltimus, e, vykdant organizuoto nusikalstamumo prevenciją. E, Aš norėčiau jūsų pasiterauti, ar pagal tą vidinę saugumo strategiją yra įmanoma koordinuoti ir žvalgybos institucijų veiklą. Galbūt mano klausimas yra utopinis, bet kaip Jūs manote, ar galima koordinuotai naudoti žvalgybos institucijų duomenis? Tarkim, ar galima būtų pagalvoti apie 16 institucijų veiklos koordinavimą, o galbūt reikėtų kažkokių tai išskirtinių mechanizmų, kitų išskirtinių mechanizmų, kurie padėtų kovoti su organizuotų nusikalstamumu, bet vis dėlto kol kas dar nepavyko koordinuoti žvalgybos institucijų veiklos. Pirmininkė, galbūt suteiksiu žodį keliems kolegoms, paskui jūsų klausimus bus atsakyta. Nenustatysiu konkretaus kalbėjimo laiko, tik tiesiog patys susipraskite, kiek laikoms reikia išnekėti. Pane Keller, aš parlamente dirbu vienerius metus ir man likščiol agentūros išliko tam tikra paslaptis. Kodėl mes kuriame agentūras, koks yra pagrindinis e, tokio organo tikslas, galbūt man kas nors galėtų paaiškinti. Kokia, kokios naudos duoda tos agentūros, kodėl mes nuolat kuriame naujas agentūras? Buvo paminėtas skaidrumo klausimas. Europos parlamentas visą laiką reikalauja didesnio skaidrumo, daugiau teisų agentūrams. Ir aš norėčiau pasiteirauti, o kokios ribos yra nustatytos tokiam skaidrumui? Kokios ribos yra nustatytos ir skaidrumui ir parlamentiniai kontroliai tiek Europos parlamentui, tiek ir nacionaliniams parlamentams? Gal galite konkrečiai atsakyti šios klausimus? Ačiū. Dėkoju toliau ponas Busotėl. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų pasisakymus pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Iš tikrųjų, agentūra yra labai svarbus klausimas mūsų komitetui ir komitetas savo darbę turėtų dažniau pagalvoti apie agentūras. Europos parlamentas turėtų kontroliuoti agentūrų patenkančių jo kompetenciją veiklą, tačiau uh, Aš remdamasi savo patirtimi galiu pasakyti, kad ta kontrolė nebuvo veiksminga. Aš manau, kad mes e, iš tikrųjų turėtumėm kontroliuoti tas agentūras kaip parlamentas. Antraip e, tiesiog nereikėtų skūstis, kad valdybos pradeda kontroliuoti e, tokias agentūras, kad jos tampa tarp vyriausybinėmis ir taip toliau. Dabar atrodo, kad ir kozi mielai priglaus po savo sparnelių šitas agentūras, o Europos parlamento vaidmuo susilpnėja. Kaip mes kaip piliečių atstovai turėtumėm užtikrinti, kad būtų vykdoma nuolatinė gera tokių agentūrų kontrolė. Kaip tai galima padaryti? Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm nuolat įtraukti šį klausimą į savo darbo tvarkę. Tai padėtų užtikrinti, kad Europos parlamentas stebės e, tų septynių, kurios patenka į mūsų komiteto kompetenciją veiklą. Tokiu būdu mes mes galėtumėm reguliariai įtraukti šį klausimą į savo darbo atvarkę. Ir su tomis agentūromis mes iš anksto galėtumėm aptarti jų e, darbo planus ateinantiems metams. Tai turėtų būti daroma sistematiškai. Ir aš manau, kad mūsų, parlam, mūsų komitetas turėtų paprašyti, kad tų agentūrų atstovai pas mus atvyktų, pristatytų savo darbo planus ateinantiems metams. Nepamirškime, kad yra ir biudžeto institucija, kad esame ir biudžeto institucija. Būtent Europos parlamentas turės tvirtinti ir turi tvirtinti ir tokių agentūrų biudžetą. Taigi aš manau, kad e, tai būtų naudinga ir tvirtinant biudžetą. Uh, Kai mes e, komitete svarstysime įvairias sumas skirtas iš biudžeto, tai mes tada geriau suprasime, kam konkrečiai tos sumos bus skirtos. Taigi aš manau, kad mūsų komitetas turėtų nuveikti daugiau. Aš prašyčiau visų kolegų apie tai pagalvoti. Na, o dabar norėčiau pateikti dar porą pastabų. Jas užsirašiau klausydamasis pasisakymų ir norėčiau, kad man šitą paaiškintumėte. Visų pirma, e, domenų e, keitimas koordinavimas. Jūs sakėte, kad agentūros turėtų geriau koordinuoti savo veiksmus, tvarkydamos duomenis. Yra pateikta Frontex agentūros veiklos apžvalga ir ten teigiama, kad Frontex agentūra neturėjo galimybės tvarkyti duomenis. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl e, taip atsitiko. Duomenis vis tiek turėtų būti tvarkomi, netgi jeigu toks darbas koordinuojamas su kitomis agentūromis. Buvo nekarta paminėtas tas didžiulės apimties dokumentas, kurį pateikė agentūros kozi komitetai. Man atrodo, kad likščiol mes to storo dokumento kopijos negavome. Ir Aš nežinau, kaip parlamentas gali vykdyti savo užduotis, savo kontrolės užduotis, jeigu mes nematome, jeigu mes neturime to svarbaus dokumento, kuris bus aptarinėjamas komi kozi komitete ir kituose komitetuose. Taigi aš norėčiau paprašyti kozi komiteto ir galbūt ir komisijos užtikrinti, kad ir mes galėtumėm gauti tą dokumentą. Ačiū. Okay, so first, uh... Labai ačiū, taigi baigėme pirmąjį klausimų raundą ir prieš uh, paprašydama pona Kuver ir pona Almendo, Almedo atsakyti užduotus klausimus, uh, paklausiu jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, tai galima būtų įtraukti į darbo atvarkę, nes jūs išdėstėte, uh, kad reikia efektyvesnės sisteminės priežiūros tačiau mes nežinome, kaip tai būtų e, įmanoma padaryti. Ar jūs norėtumėte, kad tai būtų įtraukta į koordinatorių darbo tvarkę šiam pasiūlymui patikslinti? Taip, e, manau, būtų gerai įtraukti į koordinatorių darbo atvarkę, e, kad būtų pagalvota apie sisteminį planą, kaip parlamentinė e, priežiūra galėtų būti vykdoma, kaip galima būtų darbo, agentūrų darbą įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Ir tai turėtume daryti sistemiškai, tą priežiūrą atlikti sistemiškai, o ne fragmentiškai, kaip iki šiol. Gerai, pasitinksime užtikrinti, kad tai būtų įtraukta darbo atvarkė. Dabar ponas Almedo. Labai trumpai dėl to, kas liečia mano sritį. Dėl to, ką sakė ponas Kelia. Daugelis TVR agentūrų turi labai e, griežtai apibrieštus tikslus. Europolas, Eurojustas ir e, Europolas CEPOL ir Frontexas turi labai aiškias funkcijas atlikti. Europolas turi rinkti um, duomenis, operatyvinius duomenis apie nusikalstamą veiklą visoje Europoje. CEPOL turi įgyvendinti. Um, teisės aktus Europos klausimais ir Frontexas turėtų apsaugoti mūsų sienas, kad nebūtų nelegalių migrantų atvažiuojančių. Tad manau, kad visos jos agentūros TVR srityje turi labai tikslus, tikslius tikslus dėl skaidrumo ir jų kontrolės. Aš taip pat manau, kad agentūra, kurią geriausiai pažįstu, Europolas, dabar gali dabar yra, bus kontroliuojamas parlamento, kuris prižiūrės jų biudžeto sudarimo procesą. Europolo atstovas turės atvykti čia ir papasakoti, kas, kas yra daroma. Dabar ponas Buzuteks uh, uždavė klausimą. Aš rengiu komunikatą dėl Europolo demokratinio teisėtumo ir su savo kolegomis išsiaiškinau, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi nustatyti agentūroms e, kontrolės procedūras, kurių reikia laikytis bet aš nemanau, kad mums visą laiką reikia te, keisti teisės aktus, pagal kuriuos jums ir nacionalinės parlamentams būtų suteiktos kompetencijos, norint pasiekti e, jų e, tikslus dėl agentūrų kad e, Europos parlamentas arba nacionaliniai parlamentai galėtų kontroliuoti tas agentūras. Atsakysiu į Buzutil klausimą. Taip, e, kovo mėnesį mes buvome prieėmę sprendimą. Kol kas Frontexų nesuteikti prieigos prie asmeninių duomenų. Na, o dėl Europolo atvirkščiai E, jie turi prieigą prie tam tikrų asmeninio duomenų būdžiamosios, e, būdžiamosios teisės tikslais. E, tai yra prie tų duomenų, kurie yra surenkami išorės sienų. Prie išorės sienų. Dėl informacijos pasikeitimo tarp trijų institucijų, aš manau, kad tai bus vienas iš klausimų, apie kurį mes galvosime, vykdydami tą politinę uh, iniciatyvą, kurią mes uh, numatėme Euro 2 Tai tiek tik tais norėčiau pasakyti. Labai dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, ponia Kulberg. Labai ačiū. Pasistengsiu atsakyti tiek, kiek e, man, e, kaip kozė pirmininkų, leidžia mano e, mandatas. Kozė iš tiesų kreipia dėmesį į agentūrų nuseklius veiksmus. Uh, Kozi e, stebi agentūrų darbą ir norėčiau e, atsakyti į dalį ponios Lopes klausimo dėl informacijos pasikeitimo. Keturios agentūros parengė dokumentą, kuriame yra atsis, atsižvelgiama į konvergenciją ir e, nu, ten numatyta, kad dvišalių ar daugiašalių pagrindų jos gali bendradarbiauti ir keistis informaciją. Uh, Jūs uždavėte visgi daug platesnį klausimą, nes e, keliamas klausimas e, dėl operatyvinių duomenų e, iš policijos tarnybų ir teisės saugos žvalgybos institucijų laikymo vienoje vietoje. Ir Nekozi turi koordinuoti agentūrų veiklą, tačiau taip pat norėčiau iš savo patirties Belgijoje pasakyti, čia kaip pokštas bus, kad e, mums kyla panašių susirūpinimų kaip ir jums. Kaip mes galime į vieną vietą sutelkti policijos ir žvalgybos tarnybų institucijų informaciją, kai mes susidurėme su potencialia rizika. Mes turime informacijos kryškelę tai vadinama OCAD. Tai yra uh, grėsmių koordinavimo ir analizės informacija. Ten yra atstovaujamos policijos tarnybos administracijos ir kitos žvalgybos institucijos. Šita institucija leidžia į vieną vietą sutelkti visą informaciją, iš kurios gali būti aišku, kad mūsų šaliai, piliečiams ar kitiems kyla aiški grėsmė. Daugiau nežinau panašių platformų Europos lygmenių. Tai e, visgi e, išviršyje kozi kompetenciją, kaip buvo apibriešta 2010 m. mandate. Mes stebime agentūrų darbą, tačiau noriu informuoti Jūs ir apie tai, ką mes ketiname daryti pirmininkaujant Belgijai. 2010 birželio 25 susitikime aš kozi delegacijoms papasakojau, kaip e, Belgija ketina dirbti per ateinančius du mėnesius ir pateikėme kozi programą, kuri e, tęsiasi ir vėliau po Belgijos pirmininkavimo. Per e, vėlesnius e, pirmininkavimo laikotarpius, pirmininkaujant Vengrijai, kurie turi pratesti mūsų veiklą. Tad norėčiau Jūs informuoti pirmiausia apie tai, kad mes norime užtikrinti mūsų darbo testinumą. Mes tęsėme tai, ką darė kolegos iš Ispanijos nuo kovo mėnesio, kai pirmą kartą posėdžiavo kozi. Mes tuos uh, tikslus tęsime, toliau sieksime jų ir mes taip pat norime uh, prisidėti prie e, Europos vidaus saugumo strategijos kūrimo. Mes e, sužinojome, kad komisija šių metų lapkritį ar spalį parengs komunikatą dėl vidaus saugumo strategijos. Todėl Belgija, kaip ir mininkaujanti, pat pasiūlys mums rūpimų klausimų sąrašą, tą patį padarys ir Vengrija. Aš Manau, kad e, rugsėjo 7 turėtume e, mes pasikalbėti apie kitus klausimus, todėl prašysime, kad e, tą datą delegacijos dalyvautų kozių susitikime. Prašyčiau, kad delegacijos papasakotų apie tai, kas jiem labiausiai rūpi ir mes norėtume suteikti prioritetą metodui iš apačios į viršų. Norėčiau, kad valstybės narės, kurios nori paremti šias temas, tarpusavyje įsteigtų darbo grupę, kuri parengtų nuomonės tomis temomis. Kozi prašys savanorių valstybių narių, kad jos e, pilnavertiškai dalyvautų tame apmąstymo procese kad e, jos e, kozui pasiūlytų rekomendacijų, sprendimų, pasiūlymų. Tai iš esmės yra metodas iš apačios į viršų, kuris bus integruotas į kozį apmąstymų procesą. Tokia yra mūsų darbo tvarka, kurią numatėme ateinantiems šešiems mėnesiams. Dėl narkotikų e, veiksmų paketo. Mes ketiname įgyvendinti šešias iš 29 priemonių sukurtų sienoms apsaugoti ir kovoti su nelegale imigracija. Mes įdėksime Europos e, nusikalstamų e, operatyvinių duomenų modelį, kuris buvo pasiūlytas 2006 metais remiantis harmonijos ambicingų projektų Mes jį toliau plėtosime per savo pirmininkavimą ir mes užtikrinsime, kad galėsime priimti metodiką su konkrečiais prioritetais skirtais vidaus saugumui užtikrinti. Taigi mūsų tikslas yra sukurti vidaus saugumo politikos ciklą ir tai pavadinti harmonija. Tai būtų pats logiškiausias metodas, tai sukurtų vidaus saugumo įvaizdį. mes turime reaguoti į realybėje kylančias praktinės problemas žmonėms ir per tam tikrą laikotarpį mes uh, patvirtinsime savo darbo prioritetus. Taigi, per Belgijos pirmininkavimą mes taip pat vertinsime COSPOL projektus, kurie buvo patikėti Europolui. Mes priimsime bendrų policijos operacijų vadovą gairės. Panašias, panašias gairės mes turime ir bendroms muitinės operacijoms. Ir šios gairės turėtų galioti visoms valstybėms narėms. E, kai bus vykdomos didelės policijos operacijos, jos turėtų būti vykdomos tomis pačiomis taisyklėmis ir procedūromis. Tai yra pasirengimas, atskaitomybė, kokia informacija turi būti saugoma ir taip toliau. Mes taip pat ketiname vykdyti bendras Europos lygmenių vykdomas operacijas. Kaip kozi Mes turime pagalvoti ir apskritai apie vidaus saugumą, kad saugumo reiškinys būtų įtrauktas integraliai. Mes turime susisiekti su visais partneriais, kurie gali mums užtikrinti šių reiškinių prevenciją. Čia labai svarbu vaidmenį atlieka policijos tarnybos ir pilietinės uh, ir, ir valstybės tarnybos departamentas. Taigi, trumpa apžvalga tų dalykų, kuriais mes užsiimsime per ateinančius šešis mėnesius. Ir kozi, tai dar kartą apžvelgs rugsėjo 7 e, per posėdį. Uh, Ačiū kolegos, turiu dar šešis, septynis norinčius paklausti. Ar dar kas nors papildomai? Norėtų ne, tuomet sąrašą kalbėtojų uždarau. Prašau kalbėti glaustokai, nes e, turime 35 minutės tik tai. Dabar pirmas e, šiame raunde ponas Dėsdėmė yra. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie keletą dalykų. Aš e, sutinku su tuo, ką pasiūlė Simonas. Nėra deramos parlamento kontrolės. Reikia galvoti, kaip parlamentas galėtų kontroliuoti veiksmingai agentūras. Kol kas viskas yra pagrysta tam tikrų mandagumų. Jūs pasakote, ką, mes da, ką jūs darote, o mes sakome, ką mes darome. Bet reikia deramo metodo. E, pone Lambert e, Ponas Kukelberg kalbėjo apie tuos dalykus, bet dabar noriu paklausti pono Kukelberg. Mes neturime situacijų centro kozi sistemoje. Kodėl? Kodėl SITSEN nėra kozi sistemoje? Antras dalykas. Pone Lambert sakė, kad agentūros veiks komiteto veiklai takos jie Bet mes čia taip pat galvo, sprendžiame ir piliečių laisvių reikalus. Reikia pagalvoti apie prižiūrėtoją, kuris uh, užtikrina asmens duomenų uh, konfidencialumą. Uh, šiaip agentūrų susijusių yra maždaug 11. Čia kažkas minėjo Europolą. Žinome, kad egzistuoja labai svarbus pasitikėjimo veiksnys. Kalbu apie priežiūrą, apie pareigūną atsakingą už žmogaus asmens duomenų, asmen, asmens duomenų apsaugą. Kai kalbame apie saugumo klausimus, parlamentas visuomet reikalavo nepamiršti duomenų apsaugos pareigūno vaidmens. Nesakau, kad šis pareigūnas turėtų e, dalyvauti kosi veikloje, bet jis turi būti informuotas apie tai, ką komitetas veikia. Reikia užtikrinti sklandų ryšį tarp komiteto ir šio pareigūno, nes tai yra susijęs su demokratiniu legitimumu, ne su Europolo legitimumu, bet paties kosi legitimumu. Dėl Europolo jis turi pat savo vidinę struktūrą, galimybę patikrinti, kaip laikomasi e, asmens duomenų apsaugos principų, bet tai yra vidaus struktūra ir jos nepakanka. Mes turime užtikrinti pasitikėjimą tomis agentūromis ir tai yra susijęs su atitinkamu skaidrumu. Kartoju, duomenų apsaugos pareigūnui turi būti atstovaujama. Aš nesakau, kad jis turi būti valdyboje, bet reikia reguliarių kontaktų tarp kosi ir duomenų apsaugos pareigūno. Dėkuoju ponui Dėsdemerai, aš sutinku su jumis. Sitsen jau daugybę metų e, tarsi skraidanti lėkštėlą egzistuoja, niekas nežino, ką e, jisai daro kai kartais per televizijos e, šau matome didelę dėžę su klaustuku ant jos, tai panašiai ir šis komitetas veikia. Mes nelabai ką žinome. Dabar ponia Fliotr. Dėkuoju. Pateiksiu klausimą Kosi pirmininkui. Jūs kalbėjote apie veiklą, apie projektus Sakoma, reikia sutelkti ir nacionalinių atitinkamų žinybų veiksmus, įskaitant e, saugumo žvalgybinės žinybas. Kaip jūs galvojate apie tam tikrą nelegalią veiklą, kurios gali imtis, į kurią gali būti įsitraukusios kai kurių valstybių žvalginės organizacijos, tai Human Rights Watch pastebėjimai. Kai kur valstybėse narėse, kai kurios e, tarnybos žinybos naudojasi e, liudijimais, kurie išgauti naudojant kankinimus. Man atrodo, kad tai yra esminės svarbos klausimas. Įsigalioja Lisabonos sutartis ir mūsų aptariamos agentūros yra atskaitingos. Jos turi privalomai laikytis E, pagrindinių teisių hartijoje numatytų teisių. Rytoj Strasbūre žmogaus teisų teisme bus nagrinėjamas vienas iš esminių klausimų. Ta galima iliustruoti pasitelkus Frontex pavyzdį. Ponas Buzutil kalbėjo apie išorės sienų stebėseną, apie tai, kad valstybės narės taip pat turi suverenumą kai kuriais aspektais. Bet norėčiau paklausti, kaip dėl iniciatyvų, kurių bus imamasi pagal naujus įgaliojimus. Ir noriu paklausti apie tai, kokie procedūriniai mechanizmai leis padidinti agentūrų atskaitomumą, atskaitomybę dėl pagrindinių žmogaus teisių. Kosi Pirmininkas nekalbėjo apie tai, bet reikia mm, pasakyti, kad e, žvalgybos tarnybos valstybėse narise dar nepasimokė iš tos neteisėtos veiklos, kuri buvo atskleista kovos su terorizmu kontekste pavyzdžiui, slaptieji skrydžiai, CŽV skrydžiai ir panašiai. Tai yra esminės svarbos klausimas, galima jį sėti su duomenų apsauga, mechanizmai, procedūros, e, agentūrų veiklos koordinavimas, taip pat reikia iš tikrųjų pasižiūrėti, kas yra jūsų darbo tvarkė šio klausimai. Paskutinis šiame raunde Aleksandras Alvaro. Dėkoju, ponia pirmininkė, manau, kad galiu kalbėti labai trumpai. Pritariu Simono pasiūlymui ir koordinatoriai šio klausimus turė dėl parlamento priežiūros, taip pat reikia pabrėžti, kad mes turime, turime laikytis realistinio požiūrio. Aš e, biudžeto komitete mačiau tam tikrų klausimų nagrinėjimą, nustatomas biudžetas m, mm, agentūroms ir numatoma parlamento kontrolės galimybė. Taigi egzistuoja mechanizmas, reikia pasižiūrėti, kaip mes galime dalyvauti. Galbūt galima pateikti tokią trasę mintį, kad parlamento narys gali būti stebėtojų tarybos narys agentūroje. Bet čia koordinatoriai turėtų apsispręsti dėl pasiūlymų. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Almeidai. E, buvo kalbama apie Europolą ir pokyčius. Klausimas, ar pasikeis kaip nors Europolo uh, statusas dėl narių imuniteto. Pačioje pradžioje buvo numatyta pareigūnų imunitetas, bet dabar e, Europolas įgauna vis daugiau e, e, operatyvinių galių ir kila klausimas dėl imuniteto statuso. Ačiū. Dabar paprašysiu poną Kukelberg atsakyti pirmąjį klausimus. Ponas Diezdemera manęs klausė apie, apie Sicen ir, ko, ir jo ryšį su Kosi. Šių metų vasario sprendimas nenumato, kad jokia, kokia, kokia na, agentūra gali būti Kosi narė, bet Kosi gali pakviesti atitinkamas agentūras dalyvauti veikloje, bet ten minima Europolas, Eurojustas ir Frontexas. CEPOL yra pakviestas ir minėtas tekstas leidžia kosi pakviesti dalyvauti savo veikloje bet kokią kitą struktūrą. Taigi, jeigu iškyla kažkoks klausimas ar įtraukiamas jis į darbo atvarkę, galbūt būtų visai naudinga, kad SITSEN atstovai dalyvautų posėdėje. Dabar e, poniai Flotr atsakysiu taip. Nežinau, ar tai, su ko jūs klausite, yra susijęs su kosi. Tai yra susiję su agentūrų tarpusavio susitarimais, susitarimais tarp agentūrų ir valstybių narių. Egzistuoja tam tikros struktūros, sąlygos, prievolės, teisės. Taip pat kai kas gali būti susijęs su valstybių narių praktika ir teisės aktais. Valstybės narės ne vienodai e, veikia, turiu galvoje, ne vienodai veikia e, pagal tai, kaip žvalgybinės e, institucijos agentūros renka informaciją. Aš negaliu dabar pateikti Jums palyginimų, bet pats kaip belgas galiu pasakyti, kad pas mus egzistuoja įstatymas, kuris reglamentuoja, kaip panaudojama medžiaga surinkta policijos ir kokie priimtini yra e, žvalgybinių institucijų surinkti įrodymai. Bet ne visose šalyse yra įstatymai, kurie e, apibrėžia, ką gali daryti žvalgybinės informacijos policija ar kitos tarnybos. Ir dar galbūt pacituosiu ištrauką iš dokumento, kurį minėjo dėl agentūrų tarpusavio veiklos, koordinavimo, dubliavimosi. Aš jums pacituosiu šį dokumentą, paskaitysiu angliškai. Informuojamos ES teisės saugos ir tvarkos teisėtvarkos institucijos. Dėl žmogaus teisių komitetas e, informuoja apie teisės aktų taikymą ir policijos bendradarbiavimą. Stokholmo programa pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog pagrindinės teisės būtų ne tik apsaugotos, bet ir aktyviai įgyvendinamos, populiarinamos. Bendras požiūris dėl pagrindinių teisių apsaugos visoje veikloje e, visų agentūrų susijusių su vidaus reikalais ir saugumu yra bendras reikalavimas. Supaprastintas požiūris turėtų apimti e, galimybę stebėti, prižiūrėti ataskaitas ir mokymo mechanizmus. Dar galima pridėti, kad gali pagrindinių e, teisų agentūra prisidėti taip pat prie mūsų veiklos kuri turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, kaip kad numatyta Stokholmo programoje. Taigi tiek. Dėkuoju, ponas Almeida. Norėčiau atsakyti į ponios Flotrės klausimą apie pagrindinės teisės Europolą šiame etape vienintelė pagrindinė teisė, kurią gali potencialiai pažeisti Europolas, yra duomenų apsaugos, teisė duomenų apsauga. Valstybės narės privalo informuoti Europolą apie bet kokią nusikalstamą veiką, e, kuri turi tarptautinį pobūdį. Europolas, aišku, tai yra susiję tik su asmenimis ši informacija e, patenka į Europolą, informacija yra e, susumuojama, apibendrinama, daromi tam tikri ryšiai sąsajos ir informacija paskui perduodama valstybių narių policijos žinyboms vienintelė galimai pažeidžiama teisė būtent ir yra duomenų apsaugos teisė. Aš pasakyčiau, kad 60-70 procentų iš to, e, su kuriuo dirba Europolas, yra duomenų apsauga. Egzistuoja gana griežta duomenų apsaugos sistema Europole yra e, numatomos tam tikros garantijos ir e, labai griežtai stebima, ar tikrai užtikrinama ši pagrindinė teisė. Būtų įdomu pastebėti, kad Lisabonos sutartis numato tam tikras ribas ir komisija pateikia interpretaciją, Europolui negalima suteikti mm, griežto priverstinio pobūdžio galių, galių priversti, ką nors kažką daryti. Viskas, ką gali daryti Europolas, yra rinkti ir platinti informaciją dėl nusikaltimų ir vienintelė teisė, kurią reikia ginti, yra teisė į duomenų apsaugą. Taigi, kaip sakiau, e, Europolas neturi kažkokio galių priversti kažką, kažką daryti. Dėl imuniteto mes atsižvelgsime į tai, tai bus vienas iš elementų galvojant apie teisėkuros reformas, daug jūsų komiteto narių atvyks pas mus rytoj į susitikimą. Komisarė Melmstrom informavo Lybę komitetą, Europolo valdybą ir Europolo e, direktorių, kad ji dabar pradėjo Europolo veiklos peržiūros procesą, norint sustiprinti jo e, demokratinį legitimumą. Šių metų pabaigo bus tai atlikta iki metų pabaigos ir mes rytoj pradedame su jūsų komiteto nariais šį darbą. Norime, kad jūs rytoj pateiktumėte mums savo nuomonę apie kriterijus, pagal kuriuos reikėtų vertinti Europolo veiklą, galvojant apie būsimą reformą. Aš e, atsižvelgsiu jūsų klausimus dėl, pri, dėl imuniteto. Privačiai jau girdėjau, kad tas klausimas jums labai rūpi. Taigi tiek. Much, the... Labai ačiū kolegos. Siūlau išklausyti paskutinių keturių kalbėtojų. Na ir žiūriu laikrodį ir prašau jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ponas Jekulino. Atencionė. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Aš labai atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta. Pritariu tam, kad reikėtų geriau koordinuoti agentūrų veiklą, ypač turiu omeny informacijos rautus. Taip pat reikėtų atidžiau tikrinti, kokia yra tų agentūrų veikla. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Busutil. Taip pat tai yra svarbu, sprendžiant apie biudžetą mūsų komitetas turi vykdyti parlamentinę kontrolę. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad atkreiptas dėmesys ir į priekybą narkotikais. Turėtumėm stebėti, kokiais maršrutais narkotikai patenka į Europą, ypač iš Magreb šalių pusės. Dar viena pastaba dėl kvalifikacijos kelimo arba mokymų. Jeigu techniškai tai yra įmanoma, tai turėtų būti numatyta. Mūsų komitetas taip pat turėtų prisidėti ir prie agentūrų darbuotojų veiklos planavimo. Aš manyčiau, kad reikia ne tik gražiai kalbėti, bet ir reikia kažką daryti. Reikėtų suvienodinti valstybių narių procedūras tam, kad būtų siekiama vienodų tikslų ir agentūros taip pat prie to turėtų prisidėti. Labai ačiū. Trys paskutiniai kalbėtojai. Panas Brons. Ačiū, pirmininkė. Galbūt reikėtų pasitikėti ne vien tik agentūrų veikla, jeigu siekiame ag saugumo. Reikėtų išnagrinėti priežastis, dėl ko kyla grėsmė saugumui. Galbūt tai yra ir kova su karais, kaip kad dabar yra Afganistane, reikėtų užkirsti kelią galimam karui Irake. Tai priešina mus su musulmonais, jie radikalėja. Taip pat reikėtų nebevykdyti protagonistinės politikos artimuosiuose rytuose. Trečia, nereikėtų įsileisti galimų teroristų. Tokios prevencinės priemonės leistų vykdyti geresnę politiką. Ačiū toliau, pane Latford. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus. Norėčiau pastirauti. Ar kozi komitetas mano, kad korupcija yra dar viena didžiulė grėsmė saugumui? Dažnai korupcija yra susijusi ir su organizuotu nusikalstamumu. Šiandien po pietų kalbėsime apie apie tyrimą dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos sąsajų. Aš siūlyčiau ir kozi komitetui atkreipti dėmesį į šią problemą. Korupcija egzistuoja ir policijoje, ypač papirkinėjami policininkai, kai vyksta prostitucija, Taip pat e, korupcija pastebima ir kitose institucijose. Kaip Jūs manate, ar reikėtų didesnį dėmesį skirti kovai su korupcija? Ką Jūs skatinate daryti? Ir dar vienas klausimas dėl grėsmių. Aš klausiu ir komisarės Malstrom, ir aš vakar apie tai kalbėjau. Žinau, kad šiuo metu taryboje vyksta diskusijos apie duomenų keitimąsi, apie radikalus. Ar reikėtų keistis informaciją ir apie antiglobalistus? Ar jie taip pat kelia grėsmę? Kaip Jūs manote, ar vis dėlto reikėtų didžiausią dėmesį skirti tik pagrindiniams grėsmėms galimiems teroristams. Ar vis dėlto jūs manytumėte, kad reikėtų rinkti informaciją ir apie visokius protestuotojus ir taip toliau? Ačiū. Sekretariato vardu norėčiau Jūs informuoti, kad susitikimas su nacionaliniais parlamentais spalio 4-5 dienomis iš esmės bus skirtas ES institucijų demokratiniai atskaitomybei. Galbūt visi susitiksime ir spalio mėnesį. Ponas Oveda, ar norite pas, ką nors pasakyti, nelabai turite ką pridurti. Tai yra puikiai išvada. Puiku. Ponas e, Kukulberg. peut-être des éléments de réponse aux, aux, aux deux derniers intervenants. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė paskutiniai du kalbėtojai. Pirmiausia, dėl saugumo trūkumo reiškinio. kozi ir tarnybose, kurios atsakingos už šio, kovą su šiuo reiškiniu, prioritetą atiduodame prevencijai. Jai turi būti skirtas aukščiausias prioritetas. Mes turime atsižvelgti į visus aspektus ir į visas tarnybas, kurios turi dalyvauti šioje grandinėje - teisingumo, baudžiamosios teisės ir taip toliau. Tačiau tai yra tik grandinės pradžia. Visa, kas susiję su prevencija, e, asmenų lydėjimu ar žmonių įstumimas į sudėtingas situacijas reikalauja, kad būtų imtasi priemonių uh, užkertančių kelią nusikalstamumui. Ir iš dalies atsakysiu paskutiniam kalbėtojui. Jūs klausėte apie korupciją. Ar manote, kad tai yra rimta grėsmė Europai? Norėčiau pasakyti, kad taip, spontaniškai. Ir aš pats taip mąstyčiau. Ir tam kozi kuria metodiką. Mes turime e, nustatyti, kokio, koks nusikalstamumas mums kelia didžiausią grėsmę ir nustatyti tam prioritetą. 2010 m. birželio 25 dienos sustikime su Kozi, Junktinė karalystė pasiūlė, kad Kozi apmastytų visą tai ir sugalvotų praktinius būdus, kaip spręsti organizuoto nusikalstamumo problemą. Visos delegacijos, kurios dalyvavo tame posėdyje, sutiko su tuo, kad reikia apie tai pagalvoti. Taigi korupcija be jokių abejonių šioje frakcijoje bus iškelta kaip aktuolus klausimas Ir taip pat jūs minėjote radikalėjimą. Ta termina, kuris jūsų nuomonę ne visiškai apibrėžia tai, apie ką mes kalbame. Praėjusiais metais mes galvojame apie informacijos surinkimą, apie žmonės. Ir iš tikrųjų šita diskusija labai rimta. Tačiau mes negalime pažeisti e, žodžio laisvės principo. Šis projektas yra skirtas tam, kad tarnybos, ypač policijos tarnybos, galėtų nustatyti elementus, kurie gali uh, reikšti radikalėjimą. Mes e, neturime užmerkti akių prieš tokias reakcijas, tačiau mes taip pat turime pasakyti, kad e, labai svarbu, labai svarbu tinkamai apibriežti savokas. Latford. Norėčiau pasakyti, kad radikalumas nereiškia pat savaime, kad jų asmuo yra teroristas. Tačiau e, visgi šis terminas labai klaidinantis. Jūs galite pradėti galvoti, kad tie žmonės, kurie turi radikalius požiūrius, patys savaime kelia pavojų. Iš tiesų, ką jūs norite pasakyti, tai yra, jie yra kaip ekstremistai ir potencialūs teroristai. Taigi žodis radikalėjimas yra tikrai labai klaidinantis, tiek norėjau pasakyti. Na ir visiškai suprantu su tuo, aš tikrai nežinau, ar jūs teisingai pas, e, pasakėte, kad uh, mes uh, nestebime demonstrantų. Čia yra demonstracijų kiekvieną dieną ir yra daugybė fotografuojamų žmonių. Taigi apie ką mes kalbame? Yra tokios duomenų bazės, kuriuose renkami duomenys apie uh, galimus problemų sukėlėjus. Ir tai yra daroma visose valstybėse narėse. Tačiau ne apie tai turime šiandieną kalbėti. Noriu padėkoti kalbėtojams, kolegoms, kurie labai disciplinuotai dirbo. Ir e, grįšime čia trečią valandą ir išklausysime e, komisaro de. E, Gucht ir kalbėsime tolesniais darbo tvarkės klausimais.